Colleghi, vi pregherei di prendere posto per rispetto alla. Mėly kolegos, prašyčiau visų sėstis į vietas. Komisarė Benita Ferrero Valdner labai nepaprastai punktualiai atvyko į mūsų posėdį. Labai džiaugiamės, kad jie atvyko taip punktualiai, jį kiekvieną posėdį taip punktualiai atvyksta. Uh, Na ir ji atvykus pas mus negali likti ilgiau negu kad vienai valandai 45 minutėms. Taigi, kai pasisakinėsite, prašau visų laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Iš karto noriu jūs apie tai įspėti. Taigi, jūs galėsite kalbėti dvi minutės. Taip pat norėčiau jūsų paprašyti iš karto kalbėti į temą tam, kad visi galėtų sudalyvauti diskusijoje. Aš visų mūsų vardų norėčiau išreikšti džiaugsmą, jog komisarė pas mus atvyko. Ko gero, daugelis iš jūsų jau pažįsta komisarę, kai kurie galbūt iš jūsų pirmą kartą ją mato, bet kokia atveju mums labai svarbu su ją palaikyti glaudų dialogą. Prieš e, dvi savaitės mes galėjome susitikti ir Strasbūrė, įvyko labai naudingas ir įdomus dialogas. Na ir anomet prieš dvi savaitės mes susitarėme, kad aptarsime misiją. Reikėjo susitikti su įvairiais labai svarbiais Europos partneriais, rengiantis Junktinių tautų generalinėje asamblėjai. Na, o dabar būtų įdomu išgirsti naujausios informacijos apie tai, kaip pavyko bendrauti su Afganistanu, Pakistanu, artimųjų rytų šalimis. Na ir tikiuosi, kad komisariams pateiks daugiau informacijos, kad sužinosime daugiau. Būtų įdomu sužinoti, kodėl Junktinė Amerikos valstijų vyriausybė pakeitė savo požiūrį dėl um, izraeliečių arba žydų gyventojų kūrimo. Įdomu, ką mano ir ES pasikeitų situacijai. Taip pat noriu paminėti naująją komisijos strategiją dėl Lotynų Amerikos. Įvyko ES ir Latino Amerikos valstybių susitikimas, taigi mes su didžiuliu nekantrumu laukiame, ką naujo mums pasakys komisarė. Aš priminiau kiek jūs galėsite kalbėti, dvi minutės, o dabar iš karto suteikiu žodį komisarai. Ačiū, kad pas mus atvykote. Gerbėmėjai komiteto nariai, draugai, iš tikrųjų džiaugiuosi galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis. Mūsų pirmas formalus susitikimas šios kadencijos parlamente. Nekantrai lauksiu galimybės dirbti su jumis ateityje. Pradėsiu nuo pasidalinimo įspūdžiais apie New York'e pereitą savaitę įvykusiais įvykiais, o paskui pakalbėsiu apie naujus santykius ir strategiją ryšiams su Latino Amerika, kuri turėtų būti patvirtinta rytoj. Pereitą savaitę vienas iš svarbiausių įvykių, žinoma, buvo prezidento Obamos kalba Generalinėje asamblėjoje. Jis susitelkė ties keturiomis temomis, kurios, man regis, yra svarbios visiems iššūkiams iškilusiems prieš pasaulį. Ir iš tikrųjų tos temos skambėjo visą savaitę. Neplatinimas ir nusiginklavimas, taika ir saugumas, klimato kaita ir globali ekonomika. Keletą žodžių apie ginklų neplatinimą matėme saugumo taryboje tikrai istorinį momentą, kai buvo priimta rezoliucija dėl neplatinimo ir nusiginklavimo. Čia ypač svarbu priminti Junktinių valstybių pastaruosius žingsnius, ypatingai dėl nusiginklavimo dėrybų su Rusija. Ir tie veiksmai e, reiškia, kad neplatinimo sutarties peržvalgos konferencija kitais metais bus sėkmingesnė negu šių metų konferencija. Deja, bendra nuotaika šiek tiek sugadino Irano atskleidimas, kad e, jisai e, namie stato dar vieną e, urano sodrinimo gamyklą pažeisdamas savo įsipareigojimus. Na ir žinoma, raketų bandymas buvo dar vienas žingsnis. Ir dabar matome, kaip tarptautinė bendruomenė reaguoja, tikėsimės, kad Iranas užims kontrast, e, konstruktyvesnę poziciją. Dabar taikos stabilumo klausimas vidaus E, vidurio rytams. E, teko daug dėmesio, ypač trišaliam sustikimui tarp prezidentų Obamos Abaso ir pono Netanjahu. 22 dieną mes aptarnėjome tuos reikalus tame tarpe ir su ponė Clinton. Mes manome, kad šis trišalis susitikimas buvo žingsnis dėrybo atnaujinimo link uh, E, sukuriantis geresnį pagrindą išspręsti Izraelio ir e, palestiniečių konfliktą, įgyvendinant visas egzistuojančias saugumo tarybos rezoliucijas. Žinoma, tai tik tai pirmas žingsnis, bet visų trijų šalių susėdimas draugė buvo svarbus įvykis. Tikimės, kad darybos galės dėl to, prasidėti po kelių savaičių. Ir žinoma, tikimės, kad apie spalio 15 čia pamatysime pažangos. Kaip pasakė ponė Clinton, dabar visos šalis turėtų susitelkti ties svarbiausiais dalykais dviejų valstybių sprendimą ir e, kad Izraelio valstybė ir nepriklausoma palestiniečių valstybė galėtų gyventi greta. Jūs žinome, kad e, šeštadienį taip pat posėdžiavo ir e, vidurio rytų kvartetas ir jis pabrėžė, kaip svarbu yra pasinaudoti to trišalio sustikimo rezultatais ir pastumėti dėrybas, kad jos galėtų kuo greičiau prasidėti. Mes paraginome Izraelį sustabdyti visas e, gyvenviečių e, E, statybos, e, visa, e, visus gyvenančius statybos reikalus ir susilaikyti nuo provokacinių veiksmų. Palestiniečius paraginome sustiprinti tvarką valdomose teritorijose ir žaboti smurtą ir provokacinius veiksmus. Taip pat iškilo ir problema atverti uh, E, sienas pralaidimo punktus humanitariniams tikslams. Mes iš tikrųjų tikimės, kad e, darybos prasidės neužilgo ir mes aiškiai pasakėme, kad mes visi turime padaryti viską, ką galime, e, pastumėdami šalis prie darybų stalo. Kita svarbi diskusijų tema buvo Pakistanas, žinoma, draugė su Afganistano problema. Tačiau demokratinio Pakistano draugų susitikime buvo galimybė pademonstruoti mūsų paramą Pakistano pastangoms kovoti su ekstremizmu ir stabilizuoti šalį. Valstybių vadovai, kurie dalyvavo susitikime, sutarė, kad Pakistanas yra kovos su terorizmu pirmose linijose. Tai, kas vyksta ten, paliečia visas kitas šalis. Taigi mes kaip ES ir kaip tarptinė bendruomenė dar kartą pakartojame savo įsipareigojimą padėti Pakistanui, padėti jam pagerinti žmonių gyvenimo a, sąlygas ir ieškoti sprendimo smurtiškam terorizmui. Klimato kaita - trečioji tema. Klimato kaitos aukščiausio lygio sustikimas ir Pittsburgo 20-ko sustikimas buvo pažymėti pasaulio lyderių pasižadėjimais siekti pažangos Kopenhagoje. Japonija čia, signif, e, čia ženkliai prisidėjo, prisijimdami įsipareigojimus e, mažinti temperatūros kilimą e, dviem laipsniais daugiausiai. Prie to prisidėjo ir Kinijos pareiškimai. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad išsivyščiusios šalis turėtų prisidėti prie besivystančių e, šalių pastangų e, kovojant su klimato kaita. E, čia reikėtų turėti galvoje ir ženklų ES indėlį. Žinoma, jeigu Kopenhagoje bus pasiektas sustarimas, kelias link tvarios, subalansuotos globalios ekonomikos turi eiti per Kopenhagos viršūnių sustikimo teigiamą rezultatą. Ketvirtoji tema buvo globalioji ekonomika, kuri visiškai pagristai dominavo diskusijose New York'e ir, žinoma, Pittsburghe. Finansų reguliavimo klausimas čia buvo vienas iš darbo tvarkės prioritetų. Tikslas yra užtikrinti, kad atsigavimas būtų tvarus ir kovoti su e, pagrindinėmis krizės priežastimis. Taip pat e, turėtume užtikrinti, kad bus pasiekti tūkstantmečio tikslai. G20 e, prisėmė įsipareigojimus dėl visų dalykų, bet daugiausia dėmesio skyrė įgyvendimui. Čia mes, Europos Sąjunga, lyderiaujame, pateikę nesenus savo pasiūlymus, bet žinoma, dabar turime įgyvendinti savo pažadus. Tai greta šių klausimų e, darbo tvarkėje buvo nemažai kitų klausimų, saugumo tarybos reforma, kaip ir visada, buvo svars, e, saugumo tarybos reforma taip pat buvo svarstoma, siekiant geresnio atstovavimo. Bet kol kas e, mums reikia sutelkti ties konkrečiais žingsniais kitose srityse. Ir šia prasme mane gerai nuteikė tai, kas pasiekta lyčių lygybės e, srityje. Kalba eina apie vieną jungtinių tautų organą ar instituciją e, šioje srityje. Kartu su jungtinė jungtinėmis tautomis e, aš e, turėjau progos e, pirmininkauti draugę su ponia Clinton pusryčiuose bei paskui per pietus. Drauge su Suomijos ir Liberijos atstovėmis. Kalba ėjo apie uh, E, dvi rezoliucijas 1385 ir 1820 dėl moterų taikos ir saugumo klausimų. Taigi mes e, nusprendėme, kad ateinant kitų metų e, įgyvendinimo konferencijai turime dar daug ką nuveikti. Pagaliau dar vienas dalykas. Rytoj aš pristatysiu naują komisijos komunikatą, kuris pažymės dešimt metų sukaktį nuo ES strategijos Latino Amerikos ir Karibų baseino šalių atžvilgių. Ten mes įvertinsime dabartinę padėtį ir nubrėšime mūsų tikslus, kurie turėtų būti mūsų strategijos tame regione pagrindu. Šiandieną tokie alijansai yra nepaprastai svarbus kovojant su pasaulinės iššūkiais. Ir mes galime didžiuotis tuo, kaip ši partnerystė vystosi. ES tam skiria didelę svarbą, e, ieško draugę išeičių iš finansinės krizės, e, kovoje su klimato kaita, nelegalia imigracija, nusikalstamumu ir panašiai. Aš manau, kad ši strategija pasiūs labai svarbų signalą mūsų partneriams apie tai, kiek svarbus mums tas regionas yra ir taip pat padės pasirenkti Ispanijos pirmininkavimui ES. kad daug kas yra nuveikta, bet būtų gerai gal iš tikrųjų įvertinti tai. Nes iš tikrųjų mm, įdomu būtų pažvelgti, kiek įtakota politinė, ekonominė, socialinė situacija tame žemynė ir kokie yra santykiai tarp Latino Amerikos valstybių. Norėčiau paprašyti jūsų analizės. Uh, kas yra pasiekta per asociacijos sutartis, kurios sudarytos, kai kurios dar tik deramo, dėl, kurių, dėl kai kurių dar tik tai deramasi. Neturėjau laiko perskaityti visą komisijos komunikatą, bet e, kaip būtų dėl, dėl Latino Amerikos valstybių įtraukimo į e, finansavimo priemonę. Mūsų e, pasiūlymai iš ties yra labai uh, plačių užmojų. Ir dar dėl Hondūro situacijos. Greta Oskar Aries ir Amerikų valstybių organizacijos tarpininkavimo, kas yra dar daroma sprendžiant krizę, siekiant tai, demokratinio taikaus sprendimo toje valstybėje. Ačiū, ponė Silafranka, lygiai dvi minutės. Pane Munijas. Ačiū. Ponas Salafranka. Paminėjo komunikatą, kurio aš dar nemačiau. Dvi savaitės Mes galvojame apie susitikimą su Čilė, aš pirmininkaujate grupiai. Aš norėjau pasteirauti, ar komisija turi kokių konkrečių planų dėl Čilės, ypač dėl intelektinės ir pramoninės nusavybės apsaugos ir Čilės interesų susijusių su žemės ūkio nuostata. Taip pat mm, apie vystimosi srities pažangą. Čilė nusprendė Japonijos televizijos standartą pasirinkti, nors sprendimas buvo atidėliotas daug metų. Ką komisija galvoja dėl to, kad Čilė pasirinko ne europinį standartą? Ir dar vienas dalykas, kaip šio komiteto narė vakar girdėjau, kaip panas Mingerelį, užsienio reikalų e, generalinio direktorato mm, vadovas kalbėjo apie sutarimą su Libija. Tame sutarime mm, bus daug įvairių aspektų, kurie susiję uh, su mūsų e, dišaliais santykiais įvairiose sritise. E, ta, ta sutartis yra derinama kaip asociacijos sutartis, o ne 133 punkto sutartis. Taigi mes norime išsiaiškinti, kokia yra teisinė bazė. Gal jūs galėtumėt patikslinti tam sutarimui, kokia bus teisinė bazė. Ar bus galima e, čia numatyti, kad su parlamentu būtų konsultuojamas intensyviau nei, nei iki šiol. Prima, però, di aver... Ačiū. Pone Munės, panas Lamsdorf, tik noriu priminti visiems, kad e, kai kurios iš čia aptarimų detalių bus gal labiau techninės nei politinės, tai čia reikėtų būti atsargiams. Graf Lansdorf. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Mes, Europos parlamentas, esame parengę rekomendaciją tarybai. Na ir mes Tikimės, kad e, ten bus paminėta ir Junktinių tautų saugumo tarybos reforma. Ten mes kalbame apie nuolatinius ir laikinus narius. Mes taip pat norėtumėm, kad taryba pakeistų savo darbo metodą ir taip pat, kad būtų aiškiau apibriešta taryba kaip jungtinių tautų organas. Uh, Na, aš suprantu, kad tikrai yra labai keblu, kai valstybių narių atstovai nuskrenda į New Yorką ir ten susipeša. Kaip jūs vertintumėte situaciją jungtinėse tautose? Antrasis mano klausimas. Jūs kalbėjote apie lyčių lygybės architektūros reformą. Na, komisijoje vyko kontroversiškos diskusijos šiuo klausimu. Jau yra UNIFEM, UNPM, yra ir kitų e, moteriams skirtų programų. Lyčių lygybės e, aspekto integravimas e, yra pastebimas ir kitose programuose. Ar jūs nemanote, kad dabar kaip ir susilpnėjo moterų teisų gynimas? Trečias klausimas dėl Libijos. Kaip jūs vertinate Kadafi kalbą, kuri buvo pasakyta vakar? Ačiū. Grazie, onorevole Lams. Labai ačiū, ponai Lamsdorf. Pone Lūna, čia dvi minutės, prašom. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiama komisarė. Jūs minėjote, kad rytoj įvertinsite Latino Amerikos strateginės partnerystės partnerystę. Ji jau trunka dešimt metų. Man įdomu, kaip jūs vertinate tą strateginę partnerystę, ypač iš žmogaus teisų gynimo pusės. Aš žinau, kad žmogaus teisų gynimo situacija yra tikrai dramatiška Meksikoje. Prieš porą metų mes parlamente nagrinėjome pranešimą apie žudomas moteris. Uh, ir tai, kad praktiškai e, nusikaltėliai yra nebaudžiami Meksikoje. Norėčiau pasiteirauti, arba padaryta kažkokia pažanga, kovojant su moterų žudimu, ar kažkaip tai sumažėjo žmogžudyščių skaičius Meksikoje, kas buvo padaryta. Na ir dar vienas klausimas kaip yra saugomi žmogaus teisų gynėjai ir gynėjos, ar šioje srityje taip pat yra pažangos. Dažnai žmogaus teisų gynėjams kyla grėsmė iš policijos, o taip pat ir iš nusikaltelių pusės. Noriu paminėti, kad Latino Amerikoje yra daug valstybių, kurios dėja nesilaiko konvencijų dėl darbo teisės ir aplinkos. Kaip jūs tai vertinate, kokią įtaką tai turi Latino Amerikos ir Europos bendradarbiavimui? Kaip Europa ketina kovoti su minėtų konvencijų pažeidinėjimu? Mano kitas klausimas yra susijęs su dėrybomis dėl laisvosios prekybos susitarimo su Latino Amerikos šalimis, ypač Hondūru. Ar dėrybos ir toliau vyksta? Kaip žinia, Hondūre įvyko pučias ir uh, Hondūro prezidentas šiuo metu yra Brazilijos atstovybėje. Aš manau, kad esant tokiai situacijai, ES neturėtų toliau tęsti dėrybų su Hondūru. Ačiū, poniai Lunačiak. Ponas Atkinsas, tris klausimus labai trumpai. Poniai komisarai, visų pirma, dėl Irano. Kokių imamasi pastangų iš ES atstovų pusės dirbti su Kinija ir Rusija, siekiant e, įtikinti jas e, dėl to, kad e, reikia galvoti apie sankcijas Iranui. Antra. Ar Afganistano rinkimų rezultatai yra apskritai priimti Ar iš tikrųjų mūsų stebėtojų misijos pastabos yra ignoruojamos ar užglaistytos? Na ir kokį poveikį tai galėtų daryti Pakistanui, kurį jūs įvardijot kaip labai svarbę valstybę. Ir paskutinė pastaba dėl vidurio rytų ar matote kokių nors ženklų, kad ponas Tonis Bleras ką nors produktyviai veikia tenai? E, dėkoju serui Robertui, kuris sutaupė mums keletą sekundžių. Ponas Maier, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju e, ponė komisarė už jūsų pasisakymą. Mūsų frakcija atidžiai stebėjo jungtinių tautų aukščiausio lygio sustikimą. Ir tikrai e, vienas iš svarbesnių momentų buvo prezidento Obamos pasisakymas. E, jis e, tikrai viešai koreguoja buvusią Šiaurės Amerikos užsienio politiką, Ehm, artina ją vėl prie e, tarptautinės teisės standartų e, ir šia prasme keičia pono Bušo e, buvusią politiką, kuri netitiko tarptautinės teisės. Dabar aš tikiuosi, mes tikrai galime laukti didesnės tvarkos tarptautiniuose santykiuose, nes kai kalbame apie vidurio rytus, Sunku įsivaizduoti, kad valstybė pasirašo kažkokius susitarimus, o paskui po rinkimų paaiškėja, kad nauja vyriausybė nebenori tęsti to, ką pradėjo ankstesnė vyriausybė. Taigi jau a, nebekalbama apie tokią palestiniečių valstybę, dėl kurios buvo susitarta Anapolyje. Dar vienas dalykas. Komisijai tenka tam tikra atsakomybė žmogaus teisų srityje ir e, parlamentas e, labai atidžiai tai stebi. Kol kas nėra priimta e, jokių pareiškimų, deklaracijų dėl perversmo Hondūre. Mes žinome, kad e, į Braziliją kreiptasi dėl situacijos, kuris susiklosti Brazilijos ambasadoje Hondūre. Yra tikimybė, kad e, ta ambasada gali būti e, netgi užpulta, okupuota. Dar porą dalykų apie e, piliečių pasipriešinimo judėjimo vadovo vizitą kitą savaitę. Galbūt jūs priimtumėte jį. Ponas Patring. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė Ferrero Valdner, kaip jūs manote, uh, jeigu nebus pasiekta taika artimuosiuose rytuose tarp Izraelio ir Palestinos, tai turės rimtų pasiekmių mūsų santykiams su arabų valstybėmis ir tarp kultūrinio dialogo sėkmiai. Toks mano klausimas. Kaip Jūs manote, ar Izraelio ir Palestinos konflikto sėkmingas sprendimas yra prielaida taikiams santykiams su arabų pasauliu, islamo pasauliu? Toks buvo pirmas klausimas. Na, o antras klausimas, gal galite pasakyti, kaip jungtinės tautos bando išspręsti taikos klausimą artimuosiuose rytuose, apie tai kalbėjo ponas Alafranka, dėja šiek tiek pavėlavau, ne, visa, ne viską išgirdau. Jūs paminėjote jungtinių tautų rezoliuciją šiuo klausimu. Kaip ta rezoliucija galėtų atrodyti? Uh, Jeigu kažkas priėmė, kaž, prisėmė kažkokių įsipareigojimų, teisinių įsipareigojimų ir juos pažeidžia, tai turi būti pasmerkta. Apie tai reikia užsiminti rezoliucijoje. Ačiū. Bene, allora finito il primo round di dibattito, lasciamo. Kągi. Tvarka. Baigsime pirmąjį klausimą raundą. Žodis poniai komisariai. Dėkoju, pirmininkė. Klausimų apie visas pasaulio valstybės buvo labai daug, pradėsiu nuo pat pradžių. Ponas Alfrankos klausimas dėl Irano. Iš tikrųjų, aš manau, kad įvairiuose e, formatuose G8 ir G20 šalių klausimas, e, Irano klausimas buvo darbo tvarkės viršuje. Mes klausime savęs, ką turėtume daryti. E, mes e, visi suturėme dėl to, kad reikia veikti dviem kryptimi. Žinote, kad ponas Solana e, spalio pradžioje vyks į New Yorką. Jūs žinote taip pat pono Obamos pasakymą, kad jis tiesia ranką Iranui. Tada mes sakome, kad E, tas dialogas galėtų būti įmanomas. Bet e, dabar jau iraniečiai turi pademonstruoti, kad jie yra pasiryžę tokiam dialogui. Tačiau, kaip aš e, pradžioje sakiau, dėje jie dabar jau oficialiai pripažino, kad turi antrąją urano sodrinimo gamyklą. Ir tai, žinoma, kuria labai sudėtinga situacija. Todėl tuo pat metu, kai uh, E, judame dialogo linkme, galbūt mes turime galvoti ir apie sankcijų sustiprinimą. Man regės Rusijos prezidentas Medvedevas labai aiškiai pasisakė, kad netgi Rusija dabar jau e, linkusi laikytis griežtesnės e, linijos. Galbūt dar per anksti kalbėti apie sankcijas, nes ieškome dialogo, bet turime pasakyti, kad mūsų kantrybė nebus uh, amžina. Tai tiek, uh, kalbant apie Irano problemą. Antras klausimas apie Latino Ameriką. Ir čia norėčiau pasakyti, kad e, dešimt metų partnerystės e, suteikė man galimybę labai laimingai stebėti tuos dešimt metų. E, Aišku, jūs suprastė, kad dabar visus, visus smulkmenų komunikate atskleisti jums negaliu, taip mes nesielgiame, e, jis turi būti tinkamai priimtas e, komisijos, bet e, tuo pat metu tai bus gilesnis, platesnis metodas dirbti su Latino Amerika, esame žengę nemažai žingsnių, dabar mums reikia geresnio politinio dialogo, taip pat ir e, sektoriniais klausimais, jūs žinote, e, šio laikinius iššūkius, e, tokius kaip energetikos saugumas, klimato kaita. Ir, kaip ir jūs paminėjote, bus tikriausiai kalba apie specialų fondą, specialią finansinę priemonę, apie tai kalbėsime aukščiausio lygio susitikime Madride ir bus tam tikras e, fondas finansavimo būdas, pripažįstant, kad mums reikės e, tam tikro finansavimo spręsti transporto, klimato kaitos ir kitas problemas. Bet nespauskite manęs atskleisti e, visų smulkmenų, nes tada pristatydama komunikatą per preskonferenciją aš nesusilauksiu nei vieno žurnalisto dėmesio. Yeah, but unfortunately or fortunately, the journalists are here. Uh, if this were a close... Yeah, arba galbūt reiktų uh, apsidžiaugti tuo, bet žurnalistai dalyvauja ir čia. Jeigu tai būtų uždaras posėdis, gal kalbėčiau ir atviriau. Dabar dėl Hondūro. Aš manau, visi jaučiame, kad uh, kas ten būtų be įvykę, vienintelis tikras sprendimas yra San Jose dialogas bei Oskaro Arijas pasiūlymai. Taip, galima sakyti, kad e, ryškėja rinkimų galimybė, bet e, kalbėti apie juos galėsime tik tada, jeigu tas dialogas baigsis teigiamai. Mes e, stebime e, naują situaciją, kuomet e, ponas Salaja, prezidentas Salaja atsidūrė Brazilijos ambasadoje, visą tai dar labiau sukomplikavo situaciją. Bet ES yra absoliučiai solidari su tais, kurie norėtų pasiūsti savo ambasadorius atgal į šalį, bet to padaryti dabar negali. E, su kuo bekalbėtume, tai yra visiškai aišku. Mes e, buvome surengę specialų posėdį Honduro klausimu, kur buvo nutarta, kad svarbiausia dabar yra paremti prezidentą Arijas, kad Sankose dialogas vyktų. Mes žinome, kad mes turime e, atitinkamus kriterijus ir tai yra svarbiausia. Dėl Čilės, turiu pasakyti, kad tai viena iš šalių, e, su kuria santykiai tikrai sparčiai vystosi. Iš tikrųjų, mes e, dirbame rengdami asociaciją vystimuisi ir inovacijoms, kaip ją vadiname, ir tai yra labai gerai. E, šiais metais mes ypatingą dėmesį skiriame energetikai ir atsinaujinančiai energetikai bei švietimui. Tokiu būdu norime pademonstruoti e, mūsų ryšių glaudumą ir iš tikrųjų čia esame jau nemažai nuveikę. Čilė iš tikrųjų priartėjo prie mūsų. Tai yra tai, ko jie norėjo ir mes tengiamės jiems duoti e, viską, ko jie pageidauja. Mes tikimės, kad e, prieš susitarimą tarp Čilės ir Europos investicijų banko mes taip pat rasime susitarimą. Dėl europietiškų televizijos standartų dėje, turiu pasakyti, mes čia pralaimėjome prieš Braziliją, sako kalbėtoje. Mes dirbame su įvairiomis šalimis, su interesuotomis pusėmis, su ministrais, konkrečiais ministrais bei su prezidentu, bet jūs žinote, kad Brazilijoje standartas yra japoniškasis ir Brazilija labai įtemptai dirba visame regione ir e, čiliečiai nusprendė, kad jie pasirinks regioninį sprendimą. Tačiau, žinoma, mums tai nėra puikiai žinia. Dėl Libijos. Visų pirma, pasakysiu, kad Libija yra vienintelė valstybė, kur mes neturėjome jokio e, sus, e, sutartinio susitarimo. Na ir e, jūs žinote, kai, kad kai pagaliau bulgarų medicinos seseris ir palestiniečių gydytojas buvo išlaisvinti, mes galėjome pradėti dirbti su Libija, o dabar pagrindų sustarimas su Libija yra vienas iš mūsų svarbiausių tikslų, siekiant įtraukti Libiją į e, plataus rato problemų sprendimą, e, užmesgant e, politinį dialogą, bendradarbiavimą ekonominėme, e, ekonomikos, socialinėme vystimėsi, taip pat ir bendradarbiaujant Afrikos mastu. Jūs žinote, kad mes labai norėtume, kad būtų pasirašyti atitinkami readmisijos sustarimai tam, kad galima būtų riboti nelegalių migrantų srautus. Kalbant apie e, teisinį pagrindą, nėra lengva apibrėžti tą pagrindą. Per dėrybas ir joms artėjant į pabaigą mes e, surenksime diskusiją tuo klausimu ir pasiūlysime tarybai sprendimą. Mes taip patikimės, kad iki to laiko Lisabona bus ratifikuota ir savame suprantame, Europos parlamentoje atiteks svarbus vaidmuo. Taigi kol kas e, būtent pabėgėlių ir readmisijos susitarimų problema mums gyvenimą sunkina, bet dėl kitų dalykų dėrybos vyksta gana sklandžiai. Kalbant apie saugumo tarybos reformą, tai ką jūs pasakėte, ponas Lemsdorfai, mes suprantame, kad tai e, viena iš svarbiausių problemų, e, jo sprendimas surasti mes norėtume, bet e, jūs taip pat žinote, kad taryboje mes dar kol kas neturime bendros nuomonės šio klausimu. Sakau jums, sakau jums tai, nes jūs manęs asmeniškai klausėte. Taigi, bendra pozicija dar nesusiformavo. Vienintelis dalykas, ką galime pasakyti, yra tai, kad visas valstybės narė sutarė dėl to, kad e, atstovavimas turėtų būti platesnis. Mes matome, kas vyksta, vyksta G20 rėmose, taigi tie statybiniai blokai jau ryškėja. Tačiau e, e, problema išlieka, daug šalių jaučiasi dar kol kas atstumtos ir kartais neveikia taip aktyviai, kaip norėtųsi. Dėl antos klausimo dalies, dėl moterų padėties, aš pati dirbu artimai su generalinio sekretorijos padėja, ponė Migyro, su UNESCO, kitomis organizacijomis. Man atrodo labai svarbu, kad mes turėtume tokią struktūrą, nes mes norėtume, kad 1385, 1820 rezoliucijas pradėtų veikti praktikoje. Jos yra geros, bet dabar reikia, kad jos būtų įgyvendinamos. E, ypač e, po konfliktinėse situacijose. Bei dėryboms tai daro nemažą poveikį. Nedaug tai yra dėrybų, kuriuose derisi moterys ir tai yra blogai. Ruandoje E, tam tikrų žingsnių teigiamą linkme jau stebime ir parlamento narių proporcijas prasme ir kitomis prasmėmis. Aš žinau, kad valstybės narės, atskirs valstybės narės dvišalių pagrindų padeda e, atitinkamoms partneriams e, didinti jų gebėjimus įtraukti daugiau moterų Ir ta naujoji struktūra turėtų turėti pagrindinį vaidmenį koordinuoti kitų e, forumų veiklą. Dėl pono e, Kadafio pasisakymo, ar tikrai norėtumėte, kad aš ką nors pasakyčiau? Ne, tvarkoj. Ponios Lūna, čia klausimas apie Meksiką. Su Meksika mūsų dialogas, politinis dialogas ir žmogaus teisų dialogas yra jau ilgalaikis. Tai e, svarbus veikimas. Ir mes iš tikrųjų kalbame su Meksika apie nusikaltimus prieš moteris, prieš nebaudžiamumą. Dirbame su Teisingumo departamentu toje šalyje, stengiamės padėti jiems tobulinti policijos darbą. Taigi čia mes e, labai labai atidžiai stebime šį procesą. Deja, Daug dar e, nebaudžiamumo atvejų iš meksikiečių pusės mes e, dažnai girdėme, kad dažniausiai tai e, pasireiškia pasienio regionuose. Žinote, kad nemaža narkotikų prekyba ir ta kova nėra lengva. Tas pats pasakytina apie e, žmogaus teisų gynėjus ir jų padėtį. Mes nuo pat pradžios stengiame juos paremti ir dabar skiriame ir daugiau finansavimo žmogaus teisų gynėjams visur. Tas pats pasakytina apie tarptautinę darbo organizaciją ten, kur mes galime, mes stebime, kas vyksta. Žinoma, ne kiekviena šalis visiškai gerbė tarptautinės darbo organizacijos nuorodas, bet mes tengiamės su šalimis tęsti stabilų dialogą. Ir kai kuriuose e, regionuose, tarkime, Centrinėje Amerikoje mes netgi dėrėjomės tais klausimais ir e, eventualiai kai ko pavyko ir pasiekti. Dėl Centrinės Amerikos ir konkrečiai vėl dėl Hondūro mes e, norime vis tik užbaigti, kuo greičiau užbaigti dėrybas e, su Centrinė Amerika. Ir e, čia klausimas toksai, kai tik tai išsispręs e, bananų klausimas, Ženevoje PPO dabar vyksta dėrybo šiuo klausimu ir mūsų komisarė dėl to derėsi, tada mes galėsime grįžti prie dialogo. E, Hondūro situacija irgi dar e, tebesivysto, gali būti, kad Hondūras bus įtrauktas arba iš vis nebus įtrauktas, o galbūt bus pasirinkta kažkokia pragmatiška pozicija, kad techninių lygmenių Hondūras galėtų būti atstovaujamas. Uh, ankstesnės vyriausybės atstovas. Dėl Irano, man atrodo, aš atsakiau. Tai buvo panašus klausimas į ankstesnį. Ponas Akinsai, e, manau, kad yra imamasi pastangų labiau ir labiau įtraukti Rusiją ir Kiniją į tai. E, Tačiau ne viską dar čia pasiekėme, kaip aš sakiau, atėjo dabar laikas dialogui ir pasižiūrėsime, ar yra kokie nors šansai ko nors pasiekti. Dėl Afganistano ir Pakistano. E, rinkimai nėra dar pilnai priimti. Man atrodo, e, svarbu yra tai, kad pirmiausia, mes turėjome stebėtojų misiją labai sunkiomis aplinkybėmis. Manau, kad generolas Morinjon, jūsų buvęs kolega, puikiai padirbėjo, bet tuo pat metu mes visi matėme, kad ten buvo ir klastojimo. Todėl mes dabar paprašėme, kad afganistaniečiai bent jau savo nuostatų, savo įstatymų pagrindų į juos pažvelgtų yra rinkimų skundų komisija ir rinkimų komisija ir jos privalo uh, išanalizuoti visus skundus, kurie užregistruoti. Taigi procesas dar nesibaigė. O tada teks priimti sprendimą, ar mes priimame e, išvadas, kurias pateiks rinkimų skundų e, komisija. Ir tada, žinoma, e, teks apsispręsti dėl e, savo santykių su Afganistano vyriausybė, nes nuo to priklausys mūsų strategijos ateitis, e, ar mes stiprinsime tą strategiją. Jūs žinote, kad komisija rengia savo pasiūlymus dėl Afganistano daugiau, kreipdama dėmesį į kaimo plėtrą, į e, bandymus e, mažinti opiumo auginimo apimtis ir panašiai. Dėl Pakistano Manau, kad jūs labai teisingai pastebėjote ir aš tą e, dariau, kad e, Pakistanas yra viena iš esminių mums valstybių. Mes stebėjome rinkimus tenai, ponas Galeris e, buvo mūsų stebėtojų misijos vadovas, sunkiomis aplinkybėmis dirbo. Na ir po rinkimų dabar turime demokratinę vyriausybę tenai, kuri daro viską, kas įmanoma. Turiu pasakyti, kad jie gana sudėtingai susitvarkė su nermumais Talibano e, valdomose regionuose, bet mums dabar reikia į visokiojopus paramos, kad tas vystimasis būtų tvarus. Komisija daro e, viską, kas maksimaliai įmanoma ir užtikrinu jūs, kad ir toliau taip darysime tokiuose srityse kaip e, švietimas, gebėjimų stiprinimas, nes visose tose šalise yra nepaprastai svarbu e, sveikatos apsaugos sistemų stiprinimas, kaimo plėtra. E, turiu pasakyti, kaip išorės santykių komisarė, aš e, labai dažnai jaučiu, kad mums trūksta finansavimo. Reikia daug daugiau finansavimo, kad padarytume tai, kas mums visiems rūpi. Taigi ateityje, manyčiau, mums reikės pagalvoti apie finansavimą. Uh, būtent tose kategorijose dėl vidurio rytų. Apskritai, jūs konkrečiai paminėjote Tony Blairą, turiu pasakyti, kad aš remiu Tonio Blairo misiją, nes aš manau, kad būtent ekonominė dalis, kurią pagal savo mandatą jis kūruoja, yra nepaprastai svarbi. Būtent to ir reikia. Su juo, su jo e, aplinka mes palaikome nuolatinį kontaktą. Mes stengiamės e, pasiekti, kad projektai vyktų, kad e, prieiga, kad judumas būtų pagerinti, kad būtų pašalinti visi kontrolės postai. Tai sunkus darbas, bet kažko jau ir pasiekta, vakarų krante pasiektas 7 procentų ekonomikos augimas ir, žinoma, patys palestiniečiai turi matyti savo šansus. E, turi suvokti, kad jeigu jie nori kovoti su nesaugumu, jiems reikia geresnio ekonomikos vystimosi. Tokiu būdu palengti gyventojus, kad jie paremtų prezidentą Abasą. I agree with Mr. Mayor, non c'è. Oh, non c'è. Okay, okay. Yes, then I can. Uh, dann Herr Pöttering. Uh, darf ich auf Deutsch? Gerbiamas Pöttering, Pet, ponas Pöttering, kalbėsiu vokiškai. Jūs esate visiškai teisus, sakydamas, kad e, jeigu nebus taikos, tai tada bus tikrai rimtos pasiekmes artimuosiuose rytuose. Uh, problemų kils visose artimuosiuose rytuose, visose sritise. Dėl to yra absoliučiai būtina ir toliau dirbti. Mes dirbame jau 15 metų, bet ir toliau turėtumėm daryti viską, ką tik galime, tam, kad e, prie darybų stalo vėl susėstų abiejų šalių atstovai. Tai yra tikrai labai sudėtinga. Kaip žinia, kol kas dar nėra susitarimo dėl E, gyvenviečių kūrimo politikos. JAV taip pat deda daug pastangų. Žinau, kad senatorius Mitchell vėl nuvyko į artimuosius rytus ir stengiamas rasti tokį sprendimą, kuris pritrauktų abi šalis prie darybų stalo. Aš tikrai tikiuosi, kad spalio 15 dieną situacija pasikeis. Mes kaip kvartetas, jūs tikriausiai matėte kvarteto deklaraciją, laikomės būtent tokio pošiūrio. Aš taip pat minėjau ir keletą jungtinių tautų rezoliucijų. Tai yra rezoliucijos, kurios yra paminėtos kvarteto pareiškime. Tos rezoliucijos tikrai nėra naujos, tai yra rezoliucijos numeris 424, 338 ir dar keletas. Na ir iš esmės tose rezoliucijose yra pasakyta viskas. Reikėtų išnaudoti tą impulsą, kurį suteikia naujoji Junktinių Amerikos valstybių vyriausybė. Ta sako ir izraeliečiai, taip ta sako ir prezidentas Abbas. Labai ačiū. Ačiū gerbiama komisarė. Jūs kalbėjote labai tiksliai, atsakėte konkrečiai klausimus. Dabar pradedame antrą diskusijų etapą. Visų kalbėtojų prašau kalbėti trumpai ir jeigu manoma pateikite net daugiau kaip du klausimus. Nes supraskite, kad vis dėlto į tos klausimus reikės ir atsakyti. Ponas Galer, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, aš irgi norėčiau Jums padėkoti už, už Jūsų informaciją apie Pakistaną. Uh, Labai svarbu, kad su Pakistanu būtų toliau bendradarbiaujama ir svarbu, kad būtų vykdomos vertinimo programos po rinkimų. Reikėtų toliau stiprinti demokratinės Pakistano struktūras. Man atrodo, tai labai svarbus dalykas. Dabar dėl Afganistano. Man kyla toks klausimas. Praėjusiais metais buvau nuvykęs į Pakistaną, ten buvo tikrai labai sudėtingos situacijos. Ar kolega Marion tikrai galėjo e, visapusiškai vertinti situaciją? Kaip jūs apie tai manote? Ar e, tuo požiūriu galėtų remtis ir kvartetas? jau kurį laiką vyksta dėrybos ir su Ukraina dėl naujo susitarimo. Kaip žinia, kitų metų pradžioje Ukrainoje įvyks rinkimai ir norėčiau pasiteirauti, ar galima tikėtis, kad dar šiais metais bus baigtos dėrybos su šia šalimi, kaip šiuo metu vyksta dėrybos su Ukraina dėl naujo susitarimo. Labai ačiū už tai, kad kalbėjote dvi minutės. Ponas Raučiak. Turiu pasakyti, kad jau baigtas kalbėtojų sąrašas 16 minus 1. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti keletą klausimų. Visų pirma, dėl Irano. Uh, Kaip bus e, sprendžiamas urano sodrinimo klausimas, jūs apie tai jau kalbėjote, bet yra ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra pilietinė visuomenė. Atrodo, kad artimiausių metų mes kalbėsime vien tik apie sankcijas ir visiškai, pa, prime, e, visiškai pamirštame pilietinę visuomenę. Ką jūs apie tai manote? Antras klausimas. Kaip klostosi santykiai tarp e, Turkijos ir Armenijos? Gal galite pakomentuoti, gal galite pakomentuoti ir ES veiksmus? Ačiū, ponui Raučiak. Ponas Keller. Panas Keliam, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, aš pritariu jūsų susirūpinimai dėl Irano. Pastarosiomis dienomis tarptautinėje spaudoje buvo pakankamai pesimistinis pošiūris dėl Irano. Kalbant apie sankcijas, reikia pasakyti, kad e, mes tiesiog tik reaguojame į tai, ką daro Iranas. Aš manau, kad vis dėlto netrukus reikės įvertinti naują situaciją. Ar Iranas turi masinio naikinimo ginklų ir kovinių raketų? Uh, ar turės jis tokių ginklų ir jeigu turės, kaip mes tada turėsime reaguoti. Aš manau, kad mes turėtumėm būti tam pasiruošę. Prieš 20 metų niekas nebūtų galėjęs patikėti, kad sužlugs Sovietų sąjunga, Tarybų sąjunga, bet vis dėlto tai atsitiko. Na ir manau, mes galėtumėm irgi daryti prielaidą, kad galbūt ir režimas Irane yra labai trapus. Uh, Aš taip pat pritariu ir pono Raučio klausimai, ką mes darysime su Irano pilietinė visuomenė, kaip mes galime padėti Irano pilietiniai visuomeniai. Ačiū ponui Keliam. Toliau kolegė Patskau. Dank u wel, voorzitter. Uh, aan mijn extra dank dat ik als voorzitter van de Centraal-Amerika-delegatie een vraag mag stellen aan de. Irgi noriu padėkoti Jums, kaip ryšiams mm, su Centrinė Amerika, Latino Amerika. Delegacijos norė noriu paklausti dėl Hondūro. Panašu, kad mes galvojame apie e, trumpalaikio laikotarpio strategiją, o ne ilgalaikio laikotarpio strategiją. Turbūt visų mintise dar įstrigė tie neseni vaizdai iš televizoriaus, e, protesto demonstracijos ir taip toliau ir taip toliau girdime, kad yra mm, techninio pobūdžio asociacijos sutartis, tačiau gal tos, gal ir techninio pobūdžio, bet vis tik tai dėrybos galėtų būti panaudotos kaip mm, svertas, taip pat ir padedant mm, Arija su kažkiek tai labiau įtakoti situaciją. Boskur, la parola al kolega Brock. Due minuti. Toliau panas Brok. E, frau. E, Gerbiama komisarė, leiskite pateikti du trumpus klausimus. Pirmas klausimas dėl Afganistano. Tas klausimas, ko gero, sukasi visų galvose. Žinome, kaip problematiškai vyko rinkimai Afganistane. Ir manau, kad mes susidūrėme su tam tikrų tikslų pasiekimo ribomis. Anksčiau mes stengiamės nukenksminti Al-Qaedą. Afganistane visi kiti tikslai paaiškėjo žymiai vėliau. Aš manau, kad galbūt dabar atėjo laikas dar kartą persvarstyti situaciją ir kokie yra mūsų tikslai šiuo metu. Antras klausimas. Dėl raketų ir ginkluotės klausimų tarp Rusijos ir JAV. Čekija, Lenkija, taip pat ir dėrybos dėl nusiginklavimo. Turiu pasakyti, kad šiuo metu sumažėjo ir spaudimas NATO, NATO plėtrai. Kokią įtaką tai turi ES plėtros politikai? Ką reikėtų daryti, sprendžiant e, bendravimo su Rusija klausimus. Ačiū ponui Brok. Ponas Van Balen, dvi minutės. Like ask... Ačiū pirmininkė, noriu pasitarauti komisarės taip pat dėl Irano. Panašu, kad mes mulkinami jau daug metų, Iranas ruošiasi turėti brandolinį ginklą ir dabar turime papildomų įrodymų kokios sankcijos galėtų padaryti realų spaudimą Iranui. Aš suprantu, kad tų priemonių gali būti įvairių, bet kurios priemonės galėtų padaryti realų spaudimą Iranui. Toliau mm, palestiniečiam padėti mm, turėti normalų gyvenimą yra vienas dalykas, bet dar kitas dalykas yra padėti jiems kovoti su tarptautiniu terorizmu, terorizmu regione. Ką galėtumėm padaryti šitoj srityje? Ir pabaigai Honduras Zelaja buvo pirmasis konstitucinės teisės sulaužimas. Tikrai nebuvo priežastis, tai aišku, valstybės perversmui, e, pučiui, tačiau ar, ar iš tikrųjų nuo lapkričio mėnesio buvo sėkmingai spręsta, tai iš tikrųjų variantai yra geriausi dabar, ka, ka, kas, kas turima. Zelaja sugrįš ar ne į, į, į savo pareigas. Kolegė Nilsen. Merci. Ačiū. Aš norėčiau paliesti klausimą, kuris dar nebuvo paminėtas. Tai yra dėl Richard Goldstone teisės teisėjo atliekamas tyrimas e, dėl 2009 metų sausio įvykių gazoje. Eina kalba apie mm, karo nusikaltimus ir kai kuriais atvejais netgi nusikaltimus prie žmoniją, ką padarė Izraelio pajėgos. Uh, Kaip jūs žinote, buvo siekiama, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas pagal tarptautinius kriterijus dėl tų pažeidimų ir per, per šis, šešis mėnesius atlik, buvo atliekamas tyrimas ir reikalinga, kad iš tikrųjų būtų imtasi priemonių prieš tuos, kas atsakingi už tos nusikaltimus. Izraelis nekarta pažeidžia žmogaus teises ir tarptautinė teisė, šiuo atveju ir gazoje. Svarbu pastangų, kad kaliniai būtų iš karto iš paleisti, ypač kaliniai vaikai. Taip pat ir, aišku, Palestinos e, piliečiai. Svarbu, kad Palestinos žmonių kančios būtų sušvelnintos. Tačiau, ponė komisarė, aš noriu paklausti, ką jūs padarėte, ką ES padarė e, ryšiuose su Izraelio valdžia, kad Izraelis iš tikrųjų um, laikytųsi jungtinių tautų um, tyrimo išvadų, ar iš tikrųjų bus paklūsta pranešimo išvadoms, ar bus um, kažkas bus tokių veiksmų, kurie galėtų spręsti, kad vis tik tai prasidėjo um, uh, nebaudžiamumo eros pabaiga. Ačiū, Van Orden. Uh, much, uh, Ačiū pirmininkė. Labai sveikinu komisarę. Labai džiugu išgirsti tokių pozityvų pastabų dėl transatlantinių ryšių. Tačiau aš noriu paklausyti dėl ko kitko, dėl Šilankos. Šilanka pergyvena labai sudėtingą e, persitvarkymo laikotarpį po LTT teroristų nu, nugalėjimo. Aišku, kad mes norime visi, kad būtų iš e, vyriausybės pusės dosnumas parodytas tamilams, taip pat ir tiem, kurie buvo LTT kontroliuojamasi teritorijose kuriuose gyveno. Ir e, labai svarbu, aišku, kalbėti apie stovyklų sąlygas, kur, kur gyvena žmonės iš tų e, teritorijų, kad, kad um, iš tikrųjų būtų atkreiptas ypatingas dėmesys, kaip yra su tai žmonėmis elgiamasi, kaip yra atrenkama, kas buvo LTT, kas ne. Um, mes norime padėti, kad vyriausybė būtų demokratiška, tačiau panašu, kad, kad viskas tik tai sukasi į tai, kad gyvenimas būtų dar sunkesnis. Iš tikrųjų viskas yra tarsi mm, grojam grojama pagal tą muziką, pagal jų natas ir iš tikrųjų tik diaspora skatinama. Reikėtų papildomos humanitarnės pagalbos, papildomos bendros pagalbos, tačiau pavojus yra tas, kad mes suskaldysim Šrilankos santykius su vakarų demokratijos valstybėmis. Komisija, komisarė, kaip mums reikėtų čia elgtis, kad būtų galima užsitikrinti produktyvesnį, efektyvesnį rezultatą? Van Orden, la parola alla commissaria per la seconda tornata di Reiki. Ačiū ponui Vanorinui, dabar uh, mm, vėl komisariai. Ačiū dėl pirmo klausimo, kurį išdavė ponas Galer. Dėl metodikos, man atrodo, kad ponas Morijo bandė taikyti lygiai tokį patį metodą, kuris yra įprastas. Mes visi kuo puikiausiai suprantame, kad e, sudėtinga situacija buvo pietuose ir rytuose. Tai buvo visiškai aišku. Uh, Mes apmokėme ir papildomai vietinius afganus, kurie buvo įtraukti į stebėsenos procesą. Buvo 800 tokių padėjėjų. Vis dėlto dalyvavimas rinkimuose e, pietuose ir rytuose buvo labai menkas. Aktyvumas buvo žymiai aukštesnis ir didesnis e, vakaruose ir šiaurėje. Akivaizdu, kad rinkimas, rinkimų metu buvo labai daug pažeidimų. Labai svarbu, kad e, afganistaniečiai būtų teisingai gyventinę savo rinkimų įstatymą. To reikalavo ir ponas Morijo. Dabar rinkimų skundų nagrinėjimo komisija nagrinėja visus skundus. Dėl rinkimų kol kas tas darbas dar nėra baigtas. Ir kol kas dar negalima konstatuoti, kad ponas Karzai laimėjo pirmajame rinkimų etape. Kol kas dar negalime prognozuoti, kas būtų buvę, jeigu būtų ir antras rinkimų etapas. Kol kas nieko konkretaus dar negalime pasakyti. Kažkaip vis tiek reikės bendradarbiauti ir su pona Abdulė ir Karzai. Galutinė rinkimų vertinimo ataskaita pasirodys vėliau. Nieko konkretesnio jums šiuo metu pasakyti negaliu. Mes tikrai galime patvirtinti, kad stebėsenos metodą tikrai stengiamės kiek, efekti, kiek manoma efektyviau įgyvendinti. Dėl Ukrainos. Prieš porą dienų New York'e aš dalyvavau ir ES JAF Ukrainos trojkoje, trejato sustikime. Ir galiu pasakyti, kad uh, susitarimas dėl laisvosios priekybos tikrai nebus pasiektas iki šių metų pabaigos. Tikrai taip nemanau. Aišku, Ukraina jo nori, bet aš manau, kad verta tikėtis, kad iki metų pabaigos bent pavyks susitarti dėl politinių klausimų. Prieš kalėdas įvyks dar vienas viršūnių susitikimas, na ir tikrai tikiuosi, kad bus pasiekta pažanga. Jūs esate teisus, iš tikrųjų, netrukus Ukrainoje įvyks rinkimai. Uh, Tikrai nežinau, ar tikėtina, kad prieš rinkimus Ukrainoje dar įvyks svarbios reformas. Manau, kad Ukraina taip pat vertina realiai. Toliau buvo pateiktas klausimas dėl pilietinės visuomenės. Gerbiamas ponas Ročiak, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad mes darome viską, kad būtų išlaikytas dialogas su Irano pilietinė visuomenė. Uh, Mes tengiamės koncentruotis į taip vadinamasias nejautres rytis, kaip kova su narkotikais, pabėgėliais. Pabėgėliai. Iranas pats yra suinteresuotas spręsti šiuos klausimus. Taip pat turiu pasakyti, kad yra ir daugiau projektų, tarkim, susijusių su televizija arba žiniasklaida vienas projektas yra susijęs su internetinė televizija Farsi. Taip pat kitas projektas yra susijęs su Erasmus Mundus programa, kur gali dalyvauti ir Irano jaunuoliai. Taip pat be abejo mes e, bendradarbiavame su nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip galėčiau atsakyti pono Kelam klausimą. Mes darome viską, ką tik galime. Jūs tikriausiai prisimenate, kad ponas Mangarelį buvo nuvykęs į Iraną, kuris tengiasi, kad kad projektai būtų atviresni, bet Iranas e, nelabai tam pritarė, tai iš tikrųjų yra sudėtinga. Okay. Armenia, uh, Dėl Turkijos, Armenijos noriu pasakyti, mes labai džiaugiamės, kad uh, atsivėrė, gal atsiverė galimybė, ypač dėl diplomatinių mainų visų pirma, bendrai viso, visos tos dėrybos, tie sutarimai po to turės bus ratifikuoti. Uh, Aš taip numatau, kad, na, galbūt tai, kas bus susitarta ant popieriaus, gal ne iškart pradės veikti, bet vis tiek manau, kad yra ta galimybė, kad tai veiks, tai pirmas žingsnis. E, su armenais turėjom sutikimų ir su Azerbaidžiano taip pat atstovais ir iš tikrųjų yra žengiami žingsniai į priekį, taip pat ir dėl Kalnų Karabaho tarp Armenijos ir Azerbaidžiano. Ir tuo klausimu Bet, na, aišku, kai pereini jau prie e, įgyveninimo, prie detalių, tada e, problemų daugiau iškyla. Dėl Irano, ponui Kelamui, taip, Iranas iki šiol, kol kaip ir nustatinėjo tą ritmą tokį, bet, na, prieš rinkimus mes žinojame, kad nieko negali padaryti. Uh, Dabar mes žinome jau, kokie, kokie sudėtingi yra tie rinkimai ir visas kontekstas susijęs su rinkimais. Bet e, dabar, aš manau, mes turime mm, suteikti progą tam dialogui, tai galimybei ir tikėtis galime gerą rezultatą. Aišku, čia procesas bus lėtas, bet uh, Mm, aišku, ir atsakymas iš Irano bus labai bendro pobūdžio, bet, na, bet vis tiek jau ir amerikiečiai štai pasirengę sėsti su, su iraniečiais. Tai iš tikrųjų labai didelis pasikeitimas po tiek daug metų. Ir būtent to Iranas ir prašė visą laiką. Aš manau, kad tai yra labai rimtas, svarbus žingsnis į priekį. Pažiūrėkime, ką tos darybos duos. Aišku, kad ir mes turime parodyti kantrybės. Bet atėjus tinkama momentui turime parodyti, kad mūsų kantrybė nėra beribė. O sankcijos yra ruošiamas. Kokio tipo sankcijos? Na, pavyzdžiui, turto išaldimas, vizų įvedimas, uždraudimas. Mes turime galvoti apie tai. Bet kol kas pradėkime galvoti apie politikos pritaikymą veiksmuose, realistinės politikos, kuri reikalinga. Ir antras dalykas, taip, iš tikrųjų, kaip jūs pasakėte, yra labai didžiulis skilimas Irano visuomenė, jūs geriau nei aš žinote, kaip visa tai gali atsitikti, kai yra didžiulis spaudimas. Iš tikrųjų, priespauda milžiniška. Ir iš tikrųjų, vertinant trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių laikotarpių, iš tikrųjų gali būti rimtų pasikeitimų. Būkime optimistai, tikėkime, kad į demokratijos pusę. Uh, Dėl mm, Hondūro, ponia Bokut, tai ką galima padaryti konkrečiai? Na, asociacijos sutartis su Hondūru tikrai šiuo metu nėra e, rimta spaudimo priemonė. Visos centrinės Amerikos šalis, Kostarika, e, kitos nori to sutarimo. Ir manau, kad kolegos iš Ispanijos taip pat labai tikisi, kad jiems pirmininkaujant bus pasirašytas tas sutarimas. Bet visų pirma, reikia spręsti bananų klausimą, priekybos klausimą, kuris labai sudėtingas. Priekybos dėrybos vakar ir už vakar su akar valstybėmis vyko, dabar vyks um, dėrybos su Latino Amerikos valstybėmis, po tom pan, Panama irgi nelengva. Pone Aštan, aš žinau, ir nuskrido į Vašingtoną, nes e, dėl čikitos e, žinome tą klausimą. Taip, tai yra realus priekybos klausimas klausimas. Aš nesu priekybos komisarė, bet mes, aišku, visi puikiai žinome, kad priekyba vaidina labai svarbu vaidmenį, o po to sugrįž dar ir politiniai klausimai, jeigu bananų klausimas bus išspręstas. Ką reiks daryti, kaip aš jau minėjau, yra daug galimybių. Vienas variantas galbūt, kad Hondūro nebus. Uh, Kitas variantas galbūt bus rastas koks tai pragmatiškas sprendimas, sutarimas tarp dviejų vyriausybių, dviejų šalių, sakykim taip. Kol kas dar to nėra. Faktiškai buvo netgi specialus sutikimas to klausimu. Ponas Brok. Dėl Afganistano. Aš esu įstikinus, kad ta idėja suskaidyti Talibaną yra sena idėja. Mes norėtumėm kovoti su talibanu, ekstreliam, ekstreliam, ekstremaliu talibanu, tokia buvo mūsų pirminė idėja. Antra vertus, šiuo metu būtų neįmanoma ir neteisinga šiuo metu pasitraukti iš Afganistano. Po rinkimo Afganistane situacija yra labai sudėtinga, mes dar nežinome šimtų procentų rinkimų baigties. Ką mes turėtumėm daryti? Mes turėtumėm geriau koordinuoti strategiją su tarptautinė bendruomenė. Turėtumėm daryti viską, kad šalis būtų stabilizuota. Reikia daug dėmesio skirti ne vien tik kariniams aspektams, bet ir visuomeniniams aspektams. Galbūt mūsų partneriai, pilietiniai visuomeniai skiria mažiau dėmesio negu kad mes ir jau dabar tai supranta. Toliau dėl nusiginklavimo klausimo. Turiu pasakyti, kad šiuo metu nežinau, ar tas nusiginklavimo klausimas tikrai turės labai didžiulę įtaką kaiminystės politikai. Na, šiuo metu yra tam tikri Rusijos ir JAV susitarimo ženklai. Aš tikrai tikiuosi, kad jeigu bus e, sutvirtintas pasitikėjimas vieni kitais, tai teigiamą įtaką turės ir mums visiems. Pone Vandalinui, dėl sankcijų, sakiau, lėšų išaldimas, vizų uždraudimas. Kol kas gal būtų per anksti dar duoti konkrečius galutinius atsakymus. Mm, e, taip, palestiniečiai ypač su prezidentu Abasu ir Salamfaja tikrai parodė, kad mm, jie stengiasi. Mm, stengiasi, iš tikrųjų, aišku, visada galima stengtis daugiau, bet tai jau irgi yra svarbu, kad ir kitoj pusėje, Izraelio pusėje, tai persikeltų į veiksmus, tai yra mm, gyvenviečių statybos nutraukimą ir taip toliau. To reikia tai, kai vidurio rytuose, kaip ponas Putaringas sakė, taip, dėl Zelajos, dėl Hondūro. Tai aš manau, kad rinkimai galėtų būti išeitis. Bet tik tai klausimas, kokiamis sąlygomis ir tarptautinė bendruomenė, taip pat ir ES dar masto apie tai. Oskararijas Hosės susitarimas, ties visi standartai būtų tinkama išeitis visom šalims. Tai yra mm, tam tikras dialogas, bet kaip jūs žinote, dėja e, vienas dalykas yra viena pusė, kitas dalykas yra kita pusė, kurie viską atmeta. Taigi, na, Man atrodo, aišku, kad mes nestebėsime tų rinkimų dėl dabar dėl Goldstone pranešimo. Turiu pasakyti, kad bus aptartas šis pranešimas Ženevoje žmogaus teisų taryboje po dviejų dienų, rugsėjo 29, taip, dar nieko negirdėjau apie tai. Uh, mes pabrėžėme, kokios svarbios yra priemonės užtikrinti atskaitomybę, kad būtų užkirstas kelias nebaudžiamumui už um, nusikaltimus prie žmoniją ir tai noriu pabrėžti. Paskutinis klausimas dėl Šilankos. Pone Vanordinai, noriu pasakyti Visų pirma, mes dirbome su Šrilanka visą laiką. Nenutraukėm jo humanitarnės pagalbos ir toliau o, dirbame dėl perkeltųjų asmenų padėties gerinimo ir toliau dirbsime su prezidento broliumi sutiks dirbsiu rytoj po pietų, jam pageidavus ir ieškosime galimybių dirbti kartu. Bet tuo pat metu, aišku, reikia uh, Mm, siekti, kad žmogaus teisės, humanitarnė teisė mm, būtų gerbiama, o ji nėra gerbiama dažnai ir tai visiškai aišku. Ir um, mm, GSP plus nepriklausomas tyrimas taip pat aiškiai parodė, kad dar nepasiekta tai, kad, turi, kad reikalingas konstruktyvesnis požiūris. Mes turime pažvelgti į faktus. Aš tikrai stengiausi tiek daug nuveikti vardan Šri Lankos Žinote, labai dažnai tiesiog mano žodžiai nebuvo išgirsti tame komitete. Grazie, komisario. Passiamo all'ultimo tranšį. Dėkoju, ponė komisarė. Perėsime prie paskutinio klausimų raundo. Turiu atsiprašyti be klausiančiųjų, bet klausimui dabar belieka po pusantros minutės. Ponas Kukan, vieną klausimą, poniai komisariai, kalbėjote, kokia svarbi strateginė partnerystė tarp ES ir Latino Amerikos, kaip reikia ją toliau vystyti, palaikyti. Bet jūs žinote, kad Latino Amerika nėra homogeniškas kontinentas. Yra įvairios šalys, įvairūs režimai, paminėsiu tik vieną - Venezuela ir Hugo Čavesas. Noriu paklausti, ar į tą faktą buvo atsižvelgta, kuomet buvo formuojama ateities strategija bendradarbiavimui su Latino Amerika. Aš suprantu, kad jūs į gilę analizę čia negalite leistis, bet keletą užuominų galėtumėte pasakyti. Jeigu ne, aš suprasiu. Dėkuoju ponui Kukin, dėkui, kad laikėtės laiko. Ponas Obėls. Kalbant apie mūsų santykius su Latino Amerika, tie santykiai, man regis, yra teigiami, reikia pabrėžti komisijos labai svarbu vaidmenį. Tačiau pažvelgdami atgal, keletą metų pamatysime, kad su Meksika ir Čilė turime du asociacijos susitarimus, kurie jau ilgus metus veikia ir puikiai. E, o greta to turime tris subregioninio lygmens darybas, kurios vyksta labai lietai. Ir tai kelia susirūpinimą. Tad kalbant apie metodą, turim pripažinti, kad mes strategiškai puikiai sugebame skatinti subregioninį bendarbiavimą ir integraciją. Strategiškai viskas yra tvarkoj, bet dabar tarsi e, džiaugiamės metodu, kuris buvo naudingas kito tipo dėryboms? Ar nereikėtų šiek tiek sušvelninti mūsų požiūrį ieškant tinkamas pusiausvyros? Thank you, Mr. Mrs. Benita Ferrero-Valdner, to be here. Ponas Arlachi. Dėkuoju, poniai Valdner. Eh, Porą klausimų. Pirmasis dėl nusiginklavimo. Gal plačiau pakalbėtumėte apie nusiginklavimo problemą, kuri buvo jungtinėse tautose neseniai spręsta. Antras klausimas yra Afganistano klausimas. Jūs sakėte, kad vyriausybės problema bus labai rimta. E, jūs puikiai žinote, kad vyriausybėje plačiai paplitusi korupcija, kad bent trys aukšti pareigūnai, prezidento brolis, buvęs gynybos ministras ir buvęs generolas Dustūnas visiems tarptautiniu mastu yra žinomi kaip e, stambaus masto narkotikų prekeiviai. Tuo tarpu mūsų kareiviai rizikuoja savo e, gyvybę būtent tokių žmonių labui. Dėkuoju, dabar kolega Tanok. E, sveikinu atvykus komisarė, noriu trumpai grįžti prie Turkijos ir Armenijos suartėjimo. Teisingai sakėte, kad ratifikavimas bus problema. Buvau Armenijos ambasadoje šiandieną ir ambasadorius e, e, labai jaudinasi, kad Turkijos parlamentas ratifikavimui pasipriešins. Tikiuosi, kad panaudosite savo įtaką parlamentui, kad ta tarptinė sutartis e, galėtų įsigalioti. Šią prasme mes prisidėtume prie stabilumo pietų Kaukaze. Priminsiu, ką jūs anksčiau esate sakiusi e, prieš trejus metus, kai kalbėjote apie neutrales piliečių visuomeniai skatinti uh, skirtas programas e, Kalnų Karabache. E, kol kas aš e, manau, kad ES ten menkai veikia, o tai būtų labai pravartu stabilizuojant Pietų Kaukazą. Trumpai apie Ukrainą. Vakar grįžau iš Krymo ir turiu pasakyti, kad ir ten, Kryme, ES buvimo nesimato, visur dominuoja rusai, yra rizika, kad Ukrainos nacionalinio biudžeto spragas užpildys Kinija, tad galbūt, galbūt kaiminystės politikos rytyje daugiau dėmesio galima būtų skirti Ukrainai. Ir paskutinė pastaba dėl Indijos. E, laisvos prekybos sutarties dėrybos vyksta labai e, lietai ir ką jūs pasakytumėte apie Pietų Aziją apskritai ir apie santykius su didžiausia šalimi tenai. Onorevole Tano, che la richiamo al tempo. Kolega Tanokas e, šiek tiek viršėjo pasakymo laiką, vadinasi, kitam klausiančiam jau bus mažiau. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, entschuldigen. Ja, Frau Kommissarin, Sie haben schon. Ačiū. Gerbiama komisarė, jūs atsakėte jau daug klausimų apie Hondūrą. Vis dėlto aš nelabai supratau, kokia yra jūsų esminė pozicija dėl pučio valstybės perversmo Hondūre. Taigi mano klausimas būtų toks. Kaip ES vertina perversmą Hondūre? Ar jį smerkia? Ar bus kažkokia tai ES rezoliucija dėl Hondūro? Jeigu ne, tai kodėl? Buvo minėtos ir priemonės, bet jos yra kažkokios labai abstrakčios. Aš manau, kad ES turi įvairių priemonių. Pavyzdžiui, būtų galima išsiųsti Hondūro diplomatus iš ES. Ar apie tai yra svarstama? Jeigu ne, kodėl ne? Na ir paskutinis klausimas ar visos programos, kurios buvo skirtos Hondūrui, šiuo metu yra išaldytos ir jeigu ne, tai kodėl ne? Ačiū. Grazie, onorevole. E, la parola. Dėkoju, poniai Liuzink. E, ponas Zaglas. Ačiū pirmininkė gerbama komisarė. Sveika atvykusi į Europos parlamentą. Slovenų kalba suprantu, kad yra labai sudėtinga, bet vis dėlto tai yra oficiali ES kalba. Dėl to ją ir kalbėsiu. visiškai netrukus įvairių valstybių narių atstovai su, kalbės su mumis, Europos parlamento nariais ir dažnai yra keliamas ir įvairių mažumų klausimas. Kaip galima padėti sprendžiant mažumų klausimus, kaip bus gerinama uh, slovėnų mažumos situaciją Austrijoje. Jie tikisi, kad mes kažkaip pagerinsime jų situaciją, nes antraip jie atvyks į Bruselį. Ačiū. Na ir paskutinis kalbėtas šiame diskusijos etape. Prašom. Ponas Menendės dėl valę. Dėkoju. Visų pirma, noriu padėkoti komisarai už tai, kad kadencijos pradžioje jie mielai atvyko su mumis e, padiskutuoti. Dėl Irano turiu konkretų klausimą. Štai kokį. Norėčiau sužinoti, kad e, ar jeigu e, darybos kartais nepasisektų, kokio tipo sankcijos būtų siūlomos tokiu atveju nekalbėsiu apie Kinijos Rusijos vaidmenį, bet norėčiau jūsų nuomonės. Nors tai ir e, nėra saugumo tarybos kompetencijos rytis e, apie galimas sankcijas iš Indijos pusės. Na ir dabar klausimas apie tarptautinį piratavimą, konkrečiai Indijos vandenyne. Nepaisant to, ką daro atskiros valstybės narės, e, Ką Jūs galvotumėte apie tos problemos svarbą ir e, kur galėtų pasisukti reikalai piratavimo srityje į gerą ar į blogą? Pirmininkas, e, mūsų diskusija šie klausimai tada jau ir baigė. Dabar suteiksiu žodį komisarijai atsakyti. Dėkoju. Visų pirma, iš tikrųjų, Ne visos e, skirtingos e, Latino Amerikos e, valstybės yra vienodos, homogeniškos, jos yra skirtingos, turi skirtingas vyriausybės. Na, o mes bandome į kiekvieną iš jų pažvelgti, atsižvelgiant į jų specifiką ir daryti tai savo bendrose strategijos ribose. Ir tai papildo mūsų regioninį požiūrį. Ir e, tai atliepia būtent tai, apie ką jūs užsiminėte. Ponui Obvioliui noriu pasakyti, kad jūs teisus. Kartais dvišaliai sustarimai, kartais būdavo sėkmingesni negu regioniniai. Antra vertus, regioniniai tam tikra prasme buvo patys pirmieji, kurie įtraukė visus atskirus regionus. E, Latino Amerikos regioną ir e, Andų šalių regioną. E, mes matėme, kad ten iškildavo atskirų valstybių problemos, anksčiau Nikaragva, dabar Honduras. Bet e, jie padėdavo vis tiek spręsti tuos klausimus. Ir e, tai leido mums e, laikytis tam tikro lankstumo. Konkrečiai, kalbant apie Andų regiono šalis, e, mes esame pademonstravę tai, nes e, dėrybose buvo nuspręsta žengti dviejomis lygiagrečiomis grečiomis kryptimis iš vienos pusės atnaujinti 2003 metų susitarimą ir e, antroji kryptis e, buvo e, susidėrėti dėl daugia šalio prekybos susitarimo su kiek galima daugiau šalių tuo pačiu metu laikantis PPO nuostatų. Kaip ten bebūtų, asociacijos sutartis yra mūsų galutinis tikslas po šešių e, dėrybų raundų, kurių paskutinis vyko praeitą savaitę nuo 21 iki 26 su Bolivija ir Kolumbija. Bolivija niekada ne dėrėjosi, dabar e, perėjome, e, atėjome į paskutinę stadiją, kur daug skyrių, dėrybinių skyrių jau yra uždaryta, bet mums Sėkmė priklausys visų pirma dėl e, dėrybų dėl bananų sėkmės Ženevoje ir e, tam tikrų reikalų su Kolumbija. Taigi, tai reiškia, kad jeigu reikia, mes galime būti lankstus ir tas pats pasakytina kalbant apie Hondūrą. E, Jeigu mes matysime, kad išsprendus bananų klausimą Honduras išliks ta didžiausia problema, mes e, Stengsimės būti lankščiais. Antra vertus, įdomus dalykas yra tai, kad mes tikimės, kad Ekvadoras sugrįž į dėrybas ir tai yra teigiamas postumis. Taigi, e, mes savo situaciją atitinkamai koreguojame, moduliuojame. Dėl e, Afganistano. E, iš tikrųjų, ponas Alakį, valdysinos problema yra esminė, korupcija dėje yra didžiulis e, šešėlis e, ir mes daug ką darome stiprindami e, vyriausybės gebėjimus, teismų sistemą, kovodami su korupcija. Tačiau visos ES valstybės narės yra drauge labai aiškiai pasisakę, kad tie, kurie yra korumpuoti, negali jaustis nebaudžiami. Dėl Armenijos Turkijos, kaip ponas Tanokas sakė, mes bandysime e, paskatinti šį sustarimą ratifikuoti. Čia reikia galbūt ir parlamento rezoliucijos. E, Dėl piliečių visuomenės Kalnų Karabache pasakysiu, kad aš labai daug stengiausi paskatinti tuos projektus, nes tarp, bet tarp šalių vis iškyla naujų kliūčių. Buvo mintis e, ponui Senebi ir e, visai grupiai žmonių nuvykti tenai į vietą, bet e, Iš pradžių iškilo problemų iš vienos pusės, paskui iš kitos pusės ir to nepavyko pasiekti. New York'e taip pat kalbėjau apie tai, bet taip pat rezultatų nepasiekta. Būdama Azerbaidžiane kalbėjausi su pačiu prezidentu, kalbėdama apie visas galimybės, bet dėje e, visada dominuoja vienos ar kitos šalies suinteresuotumas iki galo to dalyko nepadaryti. Aš nežinau, gal kiti e, turi geresnę prieigą, bet mes e, tikrai aktyviai stengiamės ir vis tebesistengiame. Dėl Ukrainos, e, gal prieš 4-5 savaitės pas mane lankėsi Krymo delegacija ir mes esame sutarę prezidentu, su prezidentu Juščenko daugiau nuveikti Krymo labui. Tai reikalauja laiko, bet mes suvokiame, kad turime daryti daugiau, turime e, aktyviau veikti Kryme tame tarpe, stengdamėsi stabilizuoti situaciją, nes ji ten nėra labai paprasta. Dėl Indijos laisvos prekybos sutartis visada yra sunki sutartis, nesu komisarė atsakinga už prekybą, bet laisvos prekybos sutartis visada yra sudėtingos, nes ten reikia ieškoti daug kompromisų, uh, yra daug smulkmenų, smulkių detalių. O mums žinoma svarbu, kad Indija būtų mūsų strateginė partnerė, laukia aukščiausio lygio susitikimas, ten be abejo visi tie klausimai bus svarstomi. Reikia pažiūrėti dar iki to susitikimo, kiek toli esame pažengę. Indija stabiliai vaidina svarbesnį ir svarbesnį vaidmenį, bet kartais nenori žengti tiek, kiek mums norėtųsi, pavyzdžiui, klimato kaitos problematikoje. Na ir galiausiai ponas Lezing. Dėl Hondūro, kokia yra mūsų pozicija? Be abejo, mes jau prieš ilgą laiką pasmerkėme uh, valstybinį perversmą, mes išaldėme politinius kontaktus, taip pat e, mes išaldėme ir de facto kontaktus su visais diplomatais. Taip pat mes sustabdėme ir visas programas skirtos vyriausybėms. Nesustabdėme tik tų programų, kurios skirtos pilietiniai visuomeniai. Taigi būtent tai mes ir padarėme. O dabar kreipiuosi pona Vaigel dėl nacionalinių mažumų. Jūs žinote, kad ES galioja konvencija dėl nacionalinių mažumų. Vis dėlto situacija yra sudėtinga. Yra tarptautiniai įsipareigojimai ir jų turi laikytis abi dvi pusės. Toks būtų mano atsakymas į jūsų klausimą. Uh, Na, o toliau dar vienas klausimas dėl Irano. Man atrodo, aš jau viską pasakiau. Būtų galima išaldyti lėšas, būtų galima uždrausti išduoti vizas ir taip toliau. Turime įvairių idėjų, bet kol kas dar nieko konkretaus. O dar dabar dėl piratavimo. Piratavimas yra naujas šio laikinis, bet siaubingas fenomenas. Niekas apie tokį fenomeną net nebūtų pagalvojęs prieš porą metų. Uh, Labai svarbu su piratavimu kovoti ne tik jūroje, bet ir sausumoje. Mano kolega Louis Michel ir Karl Dehu e, daro viską, kad būtų išspręstos problemos Somalija. Somalija yra daug problemų. Visų pirma, reikėtų kovoti su skurdu. Aišku, tai užtrunka. Mes negalime padaryti visko. Vis dėlto tikrai džiaugiuosi, kad uh, Daug Europos valstybių jau pradėjo dirbti su Atalanta. Tai yra tikrai labai svarbu, kovant su piratavimu. Ačiū, gerbiama komisarė. Iš tikrųjų vyko labai plati, išsami diskusija, buvo iškelti labai įvairūs uh, klausimą ir jūs juos išsamei atsakėte, nors laiko turėjote ir nedaug. Tikrai tikiuosi, kad komiteto nariai yra patenkinti jūsų atsakymais ir tikrai buvo paskatintas komiteto narių susidomėjimas įvairiais klausimais. Aš labai tikiuosi, kad mes ir toliau sėkmingai su jumis bendradarbiausime. Mes jums kuo nuoširdžiausiai dėkojame už tai, kad atvykote pas mus ir dalyvavote tokioje įdomioje diskusijoje. Na, o dabar skelbiu pertrauką. Darbą tęsime penktą valandą vyks e, bendras susitikimas kartu su Moldovos parlamento bendradarbiavimo komiteto delegacija. Taigi 15 minučių pertraukėlė. Colleghi, vi prego di prendere posto, rispettiamo. Kolegos, prašome susėsti į vietas, būkime punktualūs. Šiandieną pas mus atvyko Moldovos premjeras ir užsienio reikalų ministras. Vlad Filat ir Juri Leanka. Džiaugiuosi galėdamas Jūs pasveikinti, atvykusius pas mus. Dalyvauju taip pat e, bendro parlamentinio komiteto nariai e, ir e, komiteto pirmininkė, kurią aš taip pat noriu pasveikinti ją išrinkus į šį postą. Mes tikėsimės, kad bendradarbiavimas tęsis ir e, per visą kadenciją. Ponas premjerė, užsienio reikalų ministrė, mūsų komiteto kolegoms ir man malonu pasveikinti Moldovos vyriausybės delegacija atvykusią pas mus. Vyriausybė Moldovoje neseniai atsinaujino, prieš savaitę už jūsų vyriausybę buvo balsuota didelė balsų dauguma. Su ją mes siejame didelius lūkesčius. Jūs esate viena iš valstybių, kuri stengiasi ištrūkti iš sovietinės, posovietinės erdvės. Po Jūsų vyriausybė iš tiesų yra pirmoji nekomunistinė vyriausybė. Jūsų šalyje tai svarbus istorijos puslapis. Taigi dar kartą sveikinu Jūs atvykus. Mes žinome, kad Jūs e, trokštate visapusiško bendradarbiavimo, visapusiško dalyvavimo Europos reikaluose. Jūsų valstybės programoje jūs minite šį iššūkį, kalbėdami apie santykius Europos Sąjungą. Jūs sakote, kad sieksite likviduoti valstybės monopolijas po uh, planinės ekonomikos, jūs dabar norėtumėte, kad pradėtų veikti rinkos ekonomika, kad būtų atgaivinti e, finansiniai veiksniai, kurie pritrauktų e, investicijas, kurie padėtų atgaivinti žemės ūkiai, kurie padėtų pagerinti bendradarbiavimo dvasę su kaiminėmis šalimis ir konkrečiai su Rumunija ir kurie padėtų išspręsti esamus teritorinius ginčius. Tas noras atsinaujinti, novatariškumo troškimas mums yra priimtinas ir mes norėtume visokiojopai prisidėti siekiant, e, kad jūsų šalis susidorotų su šitais iššūkės, kad jūsų valstybė e, konstruktyviai dalyvautų mūsų e, europinėme gyvenime. Taigi, žodis jums, ponas premjerė. Republica Moldova a parcurs Ačiū, jeigu leisite, kalbėsiu rumuniškai. Moldavijos Respublika pergyveno gan neilgą, tačiau dramatišką pasikeitimų laikotarpį. Jūs paminėjote, kad tai yra pirmoji demokratinė Kišiniovo vyriausybė. Buvo dar ir kita, dirbusi labai ilgai, tad labai džiaugiuosi, kad priklausau tai vyriausybei. Mano kolega, užsienio reikalų ministras, taip pat dalyvavo toje vyriausybėje 99 metų vyriausybė, kuri buvo pirmoji Kišiniovo vyriausybė, mūs, e, patvirtinusi integracijos į jas tikslą kaip mūsų valstybės tikslą ir ėmėsi visų reikalingų reformų. Tačiau po metų komunistų partija, kuri yra komunistų partija ne vien savo pavadinimu, perėmė valdžią, pasinaudojusi konstituciją konstitucijos numatytą mm, daugumą. Aštuonerius metus ta vyriausybė mm, valdė Moldaviją, generolas Voroninas vadovavo jai ir per tą laikotarpį, kai jį valdė, Jį Moldavija privedė prie labai sėtingos situacijos, ypač kai eina kalba apie žmogaus teises, piliečių teises. Šioje salėje matau daug žmonių, kurie jau lankėsi Kišiniove, kurie puikiai žino situaciją ten. Matau pona Kačev, kuris buvo mm, delegacijoje, kuri lankėsi Moldavijos Respublikoje neseniai. Žinote, kad mūsų ekonomika yra monopolizuota, spauda neturėjo laisvės, daugiau nei milijonas piliečių buvo priversti išvykti iš savo šalies, kad ieškotų darbo užsienyje, kad galėtų išlaikyti savo šeimas Moldavijoje. Per tą laikotarpį dėje neturėjome galimybės pasinaudoti įvairiomis e, atsivėrusiams galimybėmis, kurios, kuriomis buvo galima pasinaudoti vardan Moldavijos. Toriu pabrėžti dar vieną dalyką, kuo pasižymėjo tas komunistinio valdymo laikotarpis. Reikia paminėti rumunofobiją, e, tai yra priešiškumą Rumunijai, rumūnams. Mm. Noriu pasakyti, kad turbūt pats dramatiškiausias laikotarpis uh, buvo laikotarpis po rinkimų 2009 balandžio 5 dieną. Kišiniovo taikios demonstracijos buvo paverstos tokiomis demonstracijomis, kurias teko malšinti karinėmis priemonėmis ir buvo ir aukų. Aš tikrai noriu pasveikinti parlamentą, kad Europos parlamentą, kad jis iš karto sureagavo į tai. Iš tikrųjų, e, jūsų pasisakymai, jūsų pozicija buvo tikras palaikymas mums kiš, e, kišiniove. Mm, ta pa, jūsų parama mums buvo labai reikalinga, kad mes atsilaikytumėm ir kad galėtumėm surenkti taip pat ir prieš laikinius rinkimus. Liepos 21 dieną po rinkimų, kuriuos stebėjo ir Europos parlamento atstovai ir kurie buvo daug maž laisvi. Moldavijos Respublikoje susiformavo demokratiška parlamentinė dauguma, kurioje dalyvauja keturios nekomunistinės partijos, kurios yra atstovaujamos parlamente ir jos suformavo alijansą už Europos integraciją. Parlamento pirmininkas ir valdymo organai buvo išrinkti praeitą penktadienį ir dabar vyriausybė gali mm, funkcionuoti. Liko tik vienas etapas, kad šis procesas būtų užbaigtas. Tai yra, mums reikia išsirinkti Moldavijos Respublikos prezidentą. Pagal mūsų valstybės konstituciją e, prezidentui išrinkti reikia 61 e, parlamento nario mandato. Mūsų alijansas turi 53 vietas, tai reiškia, kad mums reikės dar 8 balsų, kad būtų galima išrinkti prezidentą. Kol kas dar e, visiškai neturime kontaktų su komunistų partija tai uh, yra didelė grėsmė, kadangi gali iškilti rizika, jog reikės surenkti darinus priešlaikinius rinkimus. Tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga, neįmanoma dviejų priešlaikinių rinkimų surenkti per vienerius metus. Tai yra labai brangu mūsų šaliai, tai yra labai sudėtinga, bet to uh, reikia pasakyti, kad mes dabar perimam vadovavimo valdžiai labai sudėtingo ekonominė situacija. Mūsų biudžeto deficitas yra beprecedentis. Pagal mūsų paskaičiavimus šių metų pabaigoje eis kalba apie 12,5 e, procentų BMP. Tai BVP tai yra rezultatas to, kad krizės laikotarpiu nebuvo imtas jokių reikalingų veiksmų. Iš principo viskas tik susivedė į rinkiminę kampaniją. ir dabar tą kainą kažkam teks sumokėti ir tai bus piliečiai, kurie turės sumokėti uh, tų projektų, kuriuos vykdė uh, Kišiniovo komunistai uh, kainą. Mes turime išanalizuoti tą deficitą, turime žiūrėti, kokie yra galimi šaltiniai. Uh, mes galvojame, kad šiuo laikotarpiu e, reikėtų dėmesį sutelkti ne į tai, tačiau labiau į tuos šaltinius, kurie, kuriais būtų galima uh, finansuoti deficitą, kad, e, mažinti deficitą, kad būtų užtikrintas e, atlyginimų mokėjimas, pensijų mokėjimas, kad, nebūtų tol, kad toliau nesitęstų ta situacija, kokia buvo per aštuonerius metus, kai valdė komunistų partija, e, kuri teigia tik tai, kad mes neturime jokių vertybių. Taigi mes dabar toliau dirbsime dėl europinių vertybių, Mes e, labai e, tikėsimės Europos parlamento paramos, kad galėtumėm atlaikyti tą spaudimą. Ir čia eina kalba ne vien tik tai apie deficit, biudžeto deficito problemas. Labai svarbu, kad e, mūsų perspektyva būtų aiški, tai yra narystė Europos Sąjungoje. Aš galėčiau toliau kalbėti, bet e, jei sutiktumėt, aš gal verčiau pasiūlyčiau jums užduoti klausimus, kad tada galėčiau konkrečiau atsakyti juos, kad tai nebūtų vien tik tai mano monologas, kuris galbūt nėra toks įdomus. Ačiū jums ir dabar lauksiu jūsų klausimų. Gracias. Labai ačiū, gerbiamas ministrė pirmininkė.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 Aš norėčiau visų pirma Jums padėkoti už tą vienybę, kurią Jūs pademonstravote mums po rinkimų balandžio penktą dieną. Mums tai yra tikrai labai svarbu. Mums tai yra svarbu, norint pasiekti tų, tuos tikslus, kuriuos jūs nurodėte savo manifeste. Tai yra mums svarbu, norint įgyvendinti savo reformas. Taigi mes labai džiaugiamės jūsų parama Tikrai tikiuosi, kad Moldova įgyvendins visas reikalingas reformas, tai yra viešojo administravimo e, sistemos reforma, teisinė reforma, reforma padedanti gyvendinti žmogaus teisės, taip pat žiniasklaidos reforma, teisės viršenybės stiprinimas, pilietinės visuomenės stiprinimas ir daugelis kitų uh, reformų, kurios yra reikalingos įvairiose visuomeninio Moldovos gyvenimo sritise. Mes kuo puikiausiai suprantame, kad nebūna stebuklų, kad niekas nepasikeičia per vieną naktį. Manau, kad Moldovos žmonės kuo puikiausiai supranta, kad reformos nevyks labai sparčiai, labai svarbu išlikti realistais. Moldovo žmonės, o taip pat ir mes esame įstikinę, kad labai yra svarbi politinė valia. Na ir ta politinė valia turi atsispindėti um, veiksmuose. Visų pirma, politinės reformas reikia suplanuoti. Na, nenoriu dabar išsamei apie tai kalbėti, uh, Vis dėlto manyčiau, kad reikia konkrečių planų įvairiose sritise, kur turėtų būti atliktos reformos. Tai reikštų, kad ES institucijoms reikėtų suvokti, kokie yra jūsų tikslai, kaip jūs ketinate tuos tikslus įgyvendinti ir kiek galėtų, įgyvend... kiek galėtų kainuoti tokių tikslų įgyvendinimas. Labai svarbus aiškumas ir nuspėjamumas. Tai turėtų padėti šaliai pasikeisti. Aš esu įsitikinusi, kad jūs įvykdysite reformas bendradarbiaudami su ES ekspertais, vadovaudamiesi veiksmų planu. Ir dar kartą leiskite pakartoti, kad jūs galite tikėtis visokiojopos mūsų paramos vykdytamas reformas Moldovoje. Taip pat mes reiškiame paramą ir naujam susitarimui tarp Moldovos ir ES. Na, kalbant apie Moldovos stojimo procesą ES, tai taip pat yra labai svarbu, nes tai reikštų konkrečius pasikeitimus jūsų šalyje. Labai svarbu, kad įvyktų reformos ir pasikeitimai Moldovoje. Aš norėčiau iškelti dar vieną praktinį klausimą. Moldovos e, Respublikos parlamentas sukūrė e, užsienio reikalų ir Europinės integracijos komitetą. Tai tikrai padėtų bendradarbiauti tarp to komiteto ir mūsų delegacijos. Labai ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą, o dabar suteiksiu žodį pirmininko pavaduotojui Pasko. Dėkuoju. Sveikinu atvykus. Ponas premjeras, sveikinu su pergalė rinkimuose, kurių sąlygos mums žinomos. Mes e, galvojame, kad e, mums taip pat savo indėlį pavyko įdėti į tuos rinkimus. Visi turime daug lūkesčių tame tarpe ir Moldovos piliečiai turi daug rūpeščių, e, lūkesčių. <clears throat> Mes Europoje taip pat daug ko tikimės. E, aišku, suprantame, kad pirmasis jūsų uždavinys yra spręsti e, ekonomikos problemas. Mes e, galvojame, kad e, tuose reformuose pirmasis prioritetas yra išspręsti netidėliotinas problemas, kurios iškyla Moldovo žmonėms. Reformas turi tinkamai detaliai būti planuojamas, bet pirmiausia, reikėtų spręsti tuos sunkumus, su kuriais susiduria Moldovos žmonės. Esu tikras, kad e, per dialogą su Moldovos komunistais jūs sugebėsite juos įtikinti, kad e, problemas galima išspręsti tik tai dirbant visoms partijoms. O kalbant apie vidaus stabilumą, esu tikras, kad galite tikėtis ES paramos šioje srityje. Aš žinau, kad Moldovo žmonės tikisi tokios paramos ir mes ją suteiksime. Aš tikiuosi taip pat, kad e, jeigu Rusija ir nebus geranoriškai nusteikusi, tai bent išliks neutrali. E, linkiu Jums ko geriausios kloties. Dėkuoju, ponai Pasku. Dabar žodis po, uh, poniai Weber. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ministrą pirmininką, jam užėmus šį postą Moldovos Respublikoje. Kaip Europos parlamento narė, aš e, dalyvavau e, rinkimų stebėjimo delegacijoje per Liepos rinkimus. Ir turiu pasakyti, kad man didelį įspūdį padarė tai, kad e, tie piliečiai, su kuriais turėjau progos kalbėtis, labai stipriai tiki, kad e, rinkimų rezultatai lems tikrus pokyčius. Ir tokių pokyčių tikisi. Atsižvelgiant į sunkę ekonomikos būklę. Ko gero, nelabai būtų pravartu dar kartą renkti rinkimus, jeigu kartais iškiltų, žinoma, būtinybė ankstesnius rinkimus organizuoti. Vis tik tikiuosi, kad jeigu taip ir atsitiktų, jūs laimėtumėte tuos rinkimus, nes e, tada rinkimai būtų organizuojami kitaip ir kad daug žmonių galėtų suvokti, kad Moldovoje šalia komunistų partijos yra ir kitos partijos. Ir jie galėtų apie tai sužinoti iš televizijos ekranų. Ir taip pat manyčiau, kad jeigu įvyktų neįliniai rinkimai, mes Europos parlamente galėsime įsitikinti, kad tai ne dėl nestabilumo tame regione, o dėl tam tikrų procedūrinių problemų. Tad ką gali ES padaryti greta to, kad e, demonstruos e, Moldovos Respublikai savo atvirumą? Manau, pirmasis žingsnis būtų pakeisti uh, vizų režimą Moldovos piliečiams. Europos parlamento užsienio reikalų komitetui čia tenka be jokios abejonės svarbus vaidmuo. Europos parlamento delegacija ryšiams su e, Moldova taip pat ir piliečių teisų komitetas čia taip pat gali svaidinti savo vaidmenį, užtikrinant, kad Moldovos piliečiai galėtų laisvai judėti Europos Sąjungoje absurdiškai įsivaizduoti, kad tai lemtų Moldovos piliečių antplūdį į ES. Visi, kas jau norėjo atvažiuoti, galėjo tai padaryti. Manau, kad ir visi kiti suvokė, kad e, gerai jaustis e, įmanoma tik tai savo šalyje. Tad nemanau, kad jeigu panaikinsime vizas, į Europos e, Sąjungą atplūs labai daug Moldavų. Atvirkščiai, tai bus labai pozityvu. Tie žmonės, kurie atvyks iš Moldovos į Europos Sąjungą, sugrįžę namo parsineš e, daug daugiau žinių apie Europos vertybės ir sugebės patys įtakoti mentalitetą Moldovoje. Dėkui, ponė Liuzung. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų dėl Moldovos neutralumo. Moldovos konstitucijos 11 straipsnė yra kalbama apie neutralumo uh, principą. Taip pat yra skatinama pagerinti bendradarbiavimą su NATO bei taikos partnerysčių. Ar Moldova siekia narystės NATO? Ar narystė NATO nepažeistų Konstitucijos 11 straipsnio, kur kalbama apie, vienu, apie neutralumo principą? Uh, Jūs taip pat sakėte, kiek, kad kiek įmanoma greičiau norėtumėte įstoti Europos Sąjungą. Ar Europos Sąjunga taip pat nėra karinė sąjunga? Lisabonos sutartis galų gale nurodo štai ką. Ginkluoto užpuolimo atveju, kai yra užpuolama bet kuri ES valstybė narė, tai tada kitos valstybės narės uh, E, teikia visokiojopą karinę pagalbą. Tai yra parašyta Lisabonos sutarties 42 straipsnio 7 dalyje. Ar jūs tą taip pat galėtumėte įgyvendinti? Neutralitatė. Sariai? Ja. Taip, e, Moldavijos Respublikos konstitucija numato neutralumo statusą. Bet ta pati konstitucija numato, kad teisė pakeisti tą statusą e, priklauso Respublikos piliečiams. Mes visuomet pareiškime, kad norime gilinti santykius su NATO. Ir bus tam tikras laikotarpis, per kurį turėsime Moldavijos Respublikos piliečiams išaiškinti NATO prasme. Reikia nepamiršti, kad Moldavijos piliečiai turi tam, tikras, tam tikrą supratimą, jie galvoja, kad NATO yra priešiška organizacija. Čia viskas yra m, mm, dėl to, kad mūsų žiniasklaidos erdvėje dominuoja rusų spauda. O Rusijos spauda, aišku, kaip žinome, turi tam tikrą požiūrį mm, į NATO. Mes nemaname, kad ta konstitucijos norma turi būti laikoma nepajudinama, nekeičiama. Mes turėsime galimybių leisti piliečiams nuspręsti, koks, kokia bus Moldavijos ateitis ir koks bus likimas to klausimu. Prim-ministru, domnule ministru de externe, doresc să vă felicit. Bezescu. Ministrė pirmininkė, užsienio reikalų ministrė, visų pirma noriu pasveikinti jūs su pergalė rinkimuose e, ir su sėkmingai formuot, suformuota proeuropietiška vyriausybė. Labai džiaugiuosi, kad jūs panaikinote uh, tą aktą, kuris reikalavo vizų iš Rumunijos, Rumunijos piliečiams. Kad, uh, Visų pirma, noriu paklausti, kokios, um, ko, kokie bus santykiai ateityje tarp Rumunijos ir Bulgarijos. Ir antras dalykas, kaip jūs garantuosite spaudos laisvę. Aišk, žinome, kad anksčiau spaudos laisvė buvo labai ribota kai kuriuoms žiniasklaidos įstaigoms netgi um, kilo rimtų grėsmių, netgi buvo grėsmė iš viso, kad bus už, už, uždarytos kai kurios įstaigos. Mei. Primul uh, mesaj. Severin, nor, gal čia būtų labiau neklausimai, o norėčiau pasidalinti keliomis mintimis, ypač su kolegomis. Čia salė šiandien labai daug rumūnų pasisako. Uh, Moldavijos klausimas yra klausimas, kuris turi rūpėti visiems Europoje. Aš manau, kad ateityje galėtumėm sustiprinti tą idėją, kad mums reikalinga Moldavijos Respublika ne vien tik tai kaip ES kaimynė, Mm, santykiai su Moldavijos Respublika turi būti visiems rūpintis klausimas, ne vien tik tai kai kurioms ES valstybėms narėms rūpintis dalykas. Ir antra mano mintis būtų mm, skirta jums, ministrė pirmininkė, ir jums užsienio reikalų ministrė. Jūs kalbėjote apie alijansą vardan Europos integracijos. Jūs sukūrėte šį alijansą ir tas mus labai džiugina. Mes labai um, tikimės, kad. Um, tas įsipareigojimas uh, dirbti uh, dėl europinės integracijos turi būti visos Moldavijos um, ryštas paremtas ekonominė, socialinė teritorinę, kultūrinę sanglaudą Moldavijos Respublikoje. Jums reikės tokios viešosios erdvės, kurioje Moldavijos piliečiai galėtų laisvai diskutuoti savo problemas ir aptarti bendrus prioritetus. Trečia mintis būtų skirta Moldavijos opozicijai, komunistų partijai. Turime jiems pasakyti, kad jie yra Moldavijos pluralistinės sistemos dalis ir kaip bet kokia demokratinės valstybės opozicija, jie taip turi ir elgtis. Ir e, kažkoks tai e, raganų karas e, lemtų tik tai, raganų medžioklė kažkokia tai būtų tik tai uh, garantuota nesėkmė politinėje arenoje. Aš manau, kad labai svarbu perduoti jiems tą mintį, kad iš tikrųjų būtų e, dialogas su opozicija. E, linkiu jums sėkmės užmesgiant dialogą su opozicija. Ir pabaigai, manau, yra labai svarbu, kad ES parengtų e, ekonominės paramos planą, kuris būtų tikrai labai e, rimtas ir didelis, kad galėtumėm realiai padėti Moldavijai. Mes visi norime, kad demokratija laimėtų, kad būtų gerbiamos europinės žmogaus teisų ir kitos normos. E, todėl labai svarbi būtų tokia mūsų rimta pagalba kad iš tikrųjų nebūtų um, paskatų Moldavijai pasisukti vėl į Rusiją. Mm, iš tikrųjų, skurdas niekuomet nepadeda demokratijai įsitvirtinti. Gracija, prezidentė. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Ponas Buzuo. Gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiamas užsienio reikalų uh, Ministre, aš norėčiau Jūs pasveikinti su rinkimų rezultatais. Iš tikrųjų dabar labai džiugu, kad Moldovoje yra demokratinė vyriausybė. Tokiu būdu Moldova priartėjo prie ES. Aišku, viskas nėra e, labai paprasta. Jūs tikrai pademonstravote didžiulį pasirižimą um, dėl naujų rinkimų. Tai tikrai atnešė daug naudos visiems Moldovos žmonėms. Norėčiau Jums priminti, kad Jūs šiuo metu esate Europos parlamente. Kaip žinia, Europos parlamentas visą laiką rėmė reformas Moldovoje. Moldovoje buvo ilgą laiką pažeidinėjama žmogaus teisės. Dėl šios priežasties taryba ir komisija gana nu, gana nuošaliai laikėsi nuo Moldovos, tačiau Europos parlamentas labai aiškiai išdėstė savo poziciją, kad mes niekada negalėsime pritarti žmogaus teisų pažeidinėjimams ir kankinimams. Mes suprantame, kad šiuo metu Moldovos ekonominė situacija yra labai sudėtinga ir ES turėtų padėti. Vis dėlto ES taip pat tikėtusi, ir kiek kitokio vyriausybės darbo metodo pasikeitimo. Kaip pasikeis pačios Moldovos santykiai su Europos Sąjunga? Mums, jūsų partneriams Europoje, būtų svarbu žinoti, kaip jūs ketinate geriau saugoti uh, savo sienas, užtikrinti jūs, jų kontrolę. Taip pat mus domintų jūsų pozicija dėl Padinestrės regiono. Ar jūs sutiktumėte ES taikos palaikymo misijai šiame regione? E, dziękuję panie przewodniczący. Panie premierze, ja chciałem powiedzieć, że ja nie jestem z Rumunii. Ponas Lyzek. Dėkuoju, pirmininkė. Aš nesu iš Rumunijos, bet galiu patvirtinti, kad čia šioje salėje ir visoje Europos Sąjungoje turite daug draugų. Prieš keletą mėnesių Lenkijos Seimo delegacija priėmė grupę Moldovos e, atstovų Kalbėjomės apie tai, kiek reikės lėšų, kad įvyktų realūs pokyčiai Moldovoje. Kalbant apie ekonominę padėtį, mes suprantame, kad Moldovai prireiks nemažai paramos. Esame tik proceso e, pradžioje, dar daug ką reikės nuveikti e, Moldovai vienai, išspręsti visas problemas be išorės pagalbos, be lėšų iš pasaulio banko, iš ES, iš jungtinių valstijų vargu ar pavyks išspręsti. Bet aš norėčiau e, paminėti taip pat ir kai kurios kreditus iš Rusijos, nes yra žmonių, kurie mano, kad e, čia gali būti tam tikros sąsajos tarptų kreditų ir Padniestrės. Pirmininkas, na dabar po antrojo klausimų raundo vėl suteiksiu žodį ponui premjerui. Kalbant apie santykius su Rumunija. Mes atsižvelgsime ir į istoriją, ir į praeitį, ir į ateitį. Manau, kad tai geriausias atsakymas jūsų klausimą. Kalbant apie žiniasklaidą ne, Moldovos Respublikoje, mes imsimės įgyvendinti egzistuojančius įstatymus, kurie ir anksčiau buvo labai geri, tačiau jų įgyvendinimas privedė prie tos padėties, kokią matome dabar. Turime pradėti gerbti audiovizualinį kodeksą, kuris suteikia laisvę televizijai. Turime siekti, kad iš tikrųjų atsirastų visuomeninis televizijos kanalas, kuris tinkamai informuotų visuomenę. Dabar atsakant į pono Bušoj klausimą. ir į klausimą apie Europos parlamento paramą po balandžio mėnesio rinkimų. Mes e, paprašėme paramos, kad galėtume susivokti, kokia yra to, kas įvyko Moldovoje tiesa. Aš manau, kad visi turi suvokti, kokia ta tiesa, tiek patys Moldavai, tiek ir tarptautinė bendruomenė. sutarėme sukurti parlamentinį tyrimo komitetą ir prašysime Europos parlamento, Europos komisijos, Europos tarybos paramos, prašysime, kad e, ekspertai padėtų komiteto darbe. Šis komitetas renks ataskaitą, pranešimą apie tai, kas įvyko balandžio mėnesį. Jis bus labai svarbus ir patiems Moldavams, ir tarptautiniai bendruomeniai. Tie, kurie e, nusikalto balandžio mėnesį, turės būti patraukti atsakomybę, kad e, tokie dalykai nebepasikartotų. Kalbant apie santykius Europos Sąjungą, E, veikiant aksesniai vyriausybei tie santykiai buvo ribojami tik tai e, gražiai žodžiais, o dabar seksimės įgyvendinti visą tai, kas buvo pažadėta. Ponas Severin klausė apie mūsų sudarytą alijansą už Europos integraciją. Kaip pagal pavadinimą ir Aišku, mes stengsimės e, žengti integracijos keliu, bet visų pirma, įgyvendinami reformas pas save, namie. Tai visų pirma svarbu patiems Moldovos piliečiams. Dėl sienų apsaugos turime Europos komisijos paramą, konkrečiai Orban misijos formą, saugant mūsų sienas su Ukraina. Mums reikia, kad šis darbas būtų veiksmingesnis kalbant apie taikos palaikymo pajėgas. Tai iš tikrųjų yra vienas iš mūsų tikslų. Tikimės, kad e, pasieksime šį tikslą sutarus visoms šalims. Ir čia vėl mums reikia ES paramos. Dėl e, tos paskolos, kurią suteiks Rusijos federacija. Pirmoji suma buvo 500 milijonų eurų, antroji 150 milijonų. Tai buvo paskola rinkimams, kurios tikslas e, buvo pagerinti komunistų partijos įvaizdį. Visą tai e, turėjo likti paslaptyje. Tik vakar aš iš finansų ministro išgirdau kai kurias detalės susijusias su šiuo projektu. Taigi 150 milijonų dolerių per 15 metų siekiant finansuoti biudžeto deficitą. Žinoma, dokumente nėra minima politinė kaina, kurią būtų reikėję sumokėti. Bet kuriu atveju, mus vis tiek domintų, domintų tokia paskola, ji būtų pravarti mūsų šaliai. Mes pasiuntėme signalą Rusijos administracijos vadovams apie tai. Rusijos federacijos prezidentas atvyks pas mus. Ir mes diskutuosime su juo e, dėl šio tikslo. Apskritai kalbant su, apie santykius su Rusijos federacija, jie bus profesionalus ir pragmatiški. Stengsimės veikti šaltą galvą ir išlaikyti orumą mūsų santykiuose su Rusija. Dėkoju, ministrė. Pirminkė, dabar e, tęsime diskusiją Ponas Prėda. Dėkoju. Ir aš sveikinu Jūs su pergalė rinkimuose. Norėčiau vieną norą išsakyti. Norėčiau, kad e, jūsų integracijos procesas būtų daug spartesnis, negu kad buvo pas mus e, Rumunijoje. E, mums e, šis procesas užtruko tikrai ilgai. O klausimai būtų tokie, e, kas bus daroma dėl didžiulio biudžeto deficito. Antra, kokius politinius signalus gaunate šiandieną iš Maskvos? Trečia, ar planuojate susigražinti iš Moldovos išvykusius darbininkus atgal į šalį? Ponas Van Balan. Dėkoju, ponas pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti draugus iš Moldovos su uh, demokratijos atstatymu. Jūs kovojote drąsiai ir uh, tikrai ne tik Rumunijos, bet taip pat ir Olandijos uh, liberalai per tarptautinį liberalų alijansą su jumis uh, glaudžiai bendradarbiavo. Aš norėčiau paklausti apie padėtį Padniestrėje. Ar tai, kas vyksta Padniestrėje, yra, e, taip sakant, savarankiški veiksmai, ar viskas yra valdoma iš Rusijos? Dėkuoju, ponas Van Balen. Dabar ponas Šulc paklaus. Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiamas užsienio reikalų ministrė. Aš norėčiau Jums padėkoti kuo geriausios kloties, tenkiantis reformuoti ir stabilizuoti tą šalį. Moldovą, ją priartinti prie ES. Jūs patys sakėte, kad kitais metais, ko gero, bus iš ankstiniai rinkimai tam, kad būtų galima išspręsti tą politinę pato situaciją ką jūs ketinate daryti, kad kad šiuose rinkimuose aktyviau dalyvautų ir tie Moldavai, kurie gyvena kitose šalise. Kiek žinau, praėjusiu rinkimų metu užsienė gyvenantis Moldavai labai vangiai dalyvavo rinkimuose. Labai ačiū, ponui Šulc. Toliau ponas Tanek. Ačiū, pirmininkė. Ko gero, aš esu vienintelis, kuris remia Moldovos sieki kuris seniai remia Moldovos siekį įstoti į Europos Sąjungą. Atvira paslaptis, vieša paslaptis yra tai, kad Ukraina tikisi e, milijardinės paskolos iš Kinijos Kaip Jūs manote, ar Moldova taip pat gali tikėtis finansinės paramos iš Kinijos? Na ir kaip visą tai vertina Rusija? Kaip Rusija vertina tai, kad Kinija investuoja labai daug pinigų į tą šalis, kurios yra aplinkui Rusiją? Labai ačiū, tuo ir baigime antrą diskusijų etapą. Dabar vėl suteiksiu žodį gerbiamam premjerui, paskui vyks trečias diskusijų etapas. În primul și în primul rând urmează să încheiem acordul cu Fondul Monetar Internațional. Va fi un exercițiu de... Labai ačiū. Visų pirma, mes sudarysime susitarimą su, su Tarptautiniu valiutos fondu. Visi suprantate, kad sudaryti tokį susitarimą nėra lengva. Sudarant tokį susitarimą labai svarbu atsižvelgti į įvairius parametrus ir paskui jų griežtai laikytis. Mes e, suteikiame visą reikalingą informaciją fondui. Na ir mes tikimės, kad bus pademonstruotas lankstesnis požiūris Moldovos atveju. Nes antraip mes susidurtumėm su didžiuliais socialiniais kaštais, jie būtų nepakeliami. Žmonės su tuo nesusidorotų. Taigi mes turime dėrėtis su fondu, bet taip pat reikėtų pagalvoti ir apie kitas finansavimo priemonės tam, kad galėtumėm padengti biudžeto deficitą. Remiantis išorės šaltinių vertinimo, mums reikės pakoreguoti biudžetą. Tai yra, reikės sumažinti išlaidas ir išlaidas suderinti su pajamomis. Na, kalbant apie politinius signalus iš Rusijos federacijos, tai galėčiau pasakyti štai ką. Likščiau mes dar nieko nežinome. Manau, kad Rusija tiesiog kol kas laukia konkrečių įvykių Moldovoje. Kis, Kišiniove įvyks dėrybos spalio 7-8 dieną ir tada paskui mes galėsime Rusijai iš karto išsakyti savo poziciją. Kol kas mes dar neturime jokios informacijos iš komunistų partijos. Na, yra šiokios tokios informacijos žiniasklaidoje, kurią kontroliuoja Maskva. Na, kalbant apie Moldavų grįžimą į Moldovą, tai taip, jie grįž tada, kai mes galėsime užtikrinti užimtumą ir kai galėsime užtikrinti tinkamą institucijų darbą, taip pat ir pakankamai geras gyvenimo sąlygas. Dabar keletą žodžių apie situaciją Padnestrėje. Šis regionas nėra nepriklausomas, jį įtakoja, jeigu galiu tai pavadinti, Kremlius. Padnestrės administracija remia Rusiją, ypač finansinę prasme. Finansavimas tiesiog ir netiesiogiai Padnestrės regioną pasiekia būtent iš Rusijos. Toliau dėl asmenų, kurie neturi pilietybės. Mes esame prieėmę rinkimių rinkimų ats, e, įstatymą, tačiau, aišku, jie gali balsuoti elektroniniu būdu, tačiau svarbiausia užtikrinti, kad nebūtų sukčiavimo. Remiantis Moldovos įstatymais, Moldovos gyventojai turi teisę e, dalyvauti rinkimuose, būdami toje šalyje, kitoje šalyje, kurie nuolat gyvena. Dabar dėl Kinijos. Kai mūsų šalyje vyko rinkimų kampanija, buvo gandų apie Kinijos investicijas. Buvo kalbama netgi apie vieną milijardą. Aš visiškai neseniai kreipiausi į finansų e, ministrą, paprašiau daugiau informacijos apie tą e, investavimo sutartį, bet panašu, kad kol kas tokios sutarties nėra. Jokios konkretesnės informacijos neturiu. Be abejo, reikia investicijų transporto infrastruktūrai, e, keliams, tiltams, tačiau kol kas mes dar neturime jokių konkrečių įrodymų apie tas didžiulės investicijas iš Kinijos. Kalbant apie lėšas iš Kinijos ir Rusijos, tai galiu pasakyti štai ką. Mes mėliau gautumėm finansavimą iš ES ir Kišiniovas yra labai uh, atvirai nusiteikęs finansavimo iš ES atšvilgių. Labai ačiū, teskime diskusijas. Dabar pradėkime paskutinį diskusijų etapą. Suteiksiu žodį tik tiem penkiem nariam, kurie to, žodžio paprašė iš anksto. Prašom, ponas Kevin. Gal galėčiau pasinaudoti šią progą ir perduoti šilčiausius sveikinimus iš Estijos. Manau, kad mes visi džiaugiamės ir atsikvėpėm dėl to, kad Moldo, Moldovoje suformuota proeuropietiška vyriausybė. Kolega Severinas išreiškė mm, tikrai mūsų visų mintį, kad norime, kad visiems mums reikia, kad Moldova įstotų į Europos Sąjungą. Jūs minėjote daug praleistų galimybių ir praleistą laiką per tuos pastarosius keliarius metus. Mes esame įsitikinę, kad Moldavijos žmonės nusipelno geresnio gyvenimo ir demokratijos. Mes esame pasirengę padėti jums, kiek tik tai mes sugebėsime. Paklausti noriu dėl naujosios kaiminystės partnerystės e, dėl naujosios rytų e, partnerystės, kiek yra tuo pasinaudojama, kiek galimybių yra ir dėl vizų režimo e, palengvinimo. Ir dėl padnestrės, jūs paminėjote, tai bet čia eina kalba jau apie nuo seno vykstančią nelegalią priekybą, kontrabandą, ginklais. Minėjote, kad komisija teikia pagalbą sienas kontroliai, tačiau ar yra sustabdyta ta ginklų kontrabanda ar ne? Revole Kačin je ora. Kačin. Hvala, gospod predsednik, gracije, senor prezidente. Nisem. Ačiū, pirmininkė. Na, aš nesu rumunas, kalbėsiu ne rumuniškai, kalbėsiu ne moldaviškai. Uh, norėčiau pasakyti, kad labai gerai prisimenu, kai jūs pas mus buvote atvykęs praeisios kadencijos metu. Jūs tada kalbėjote kitą kalbą. Dabar jau matome, kad visi rumunai su jumis kalba rumuniškai ir aš manau, kad tai tikrai geras ženklas, kad pagerėja santykiai tarp Moldavo, Moldovos ir Rumunijos. Ponas Filat, aš labai džiaugiuosi, kad jūs pas mus pirmą kartą buvote atvykę gegužės mėnesį ir mūsų pažinote su situacija Moldovoje. Tai iš tikrųjų buvo labai drasus žingsnis. Tikrai be jūsų pagalbos mes, Europos parlamentas, nebūtumėm galėję sureaguoti įvykius Moldovoje taip, kaip sureagavome. Gerbiamas premjerė, Aš norėčiau Jūs pasveikinti, pradėjus eiti naujas pareigas, sveikinu Jūsų, jūsų pergalę. Jūsų pareigos yra labai sunkios, yra lengviau laimėti postą negu kad valdyti. Taigi, dėl tos priežasties aš manau, kad mes visi turėtumėm taip pat prisidėti prie stabilumo Moldovoje. Moldovos žmonės yra pripratę, kad institucijos klauso prezidento. Aš norėčiau jūs paraginti, kad jūs dirbtumėte lankščiai, kad, kad galėtumėte išmintingai valdyti, kad Moldovo žmonės būtų tikinti, kad yra siekiama stabilumo Moldovoje. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl ekonominės situacijos Moldovoje. Uh, Aš manau, kad didžiausia problema yra ta, kad e, Moldavai tikisi tikro ekonominio stebuklo. Stebuklo, kuris įvyktų per naktį, iš karto. Na, jeigu finansinės ir ekonominės krizės metu yra tikimasi stebuklo, tai nėra realu. Aš tikrai manau, kad vis dėlto, jeigu būsime solidarūs, tai situaciją tikrai galima pagerinti. Uh, Aš norėčiau kreiptis ir į komisiją, ir į tarybą ir paraginti šias institucijas pamastyti apie konkrečią finansinę paramą Moldovai. Europos parlamentas su didžiuliu malonumu pritartų tokiam pasiūlymui. Be jūsų paramos e, mes tikrai vieni nieko nenuveiksime. Na ir galiausiai, gerbiamas premjerė, norėčiau pasakyti, kad šioje salėje nėra nei vieno kuris nepasisakytų už Moldovos teritorinį integralumą, įskaitant ir Padnestrės regioną. Labai ačiū, linkims kuo geriausios kloties. Žizibė. Gracias, senior prezident. Ačiū toliau kolega Gržyp. Pirmininkė, gerbiamasis premjerė, kai draugės su kolegomis e, dalyvavau rinkimų stebėjimo misijoje Kišiniove vasarą, rūpiučio mėnesį, turėjau galimybę aptarti su jumis padėtį Moldovoje. Ir nebuvo jokių signalų, kad kitą kartą, kai sustiksime, tai įvyks čia ir kad aš tada jau kreipsiuosi į jūs kaip į vyriausybės vadovą. Tuo metu tai atrodė tik svajonė, jokio tikrumo, tada mes neturime, kad reikalai būtent taip pakryps ir kad Moldovoje atsiras demokratiška vyriausybė. Dabar žinoma, kitas e, dalykas laukiantis Moldovos yra prezidento rinkimai. Gal galėtumėte pasakyti, kaip jums atrodo reikalai pasisuks? Manau, kad e, Moldovos sunkumai kyla iš to, kad dėl Padniestrės yra didelis susiskaldimas. Tai yra veiksnys, kuris neleidžia susivienyti ir tuos skirtumus užglaistyti. Klausimas būtų toks, e, kokia nuotaika dabar vyrauja visuomenėje po rinkimų Ir dar viena sritis, apie kurią norėčiau pakalbėti, yra jaunų emigrantų iš Moldovos reakcija. E, tų žmonių, kurie nesiniai išvyko iš Moldovos. Nors ir nelabai seniai yra tokių valstybių narių, kurios ES yra tik tai penki metai. Tad noriu paklausti, ar, ar jie yra nusiteikę kovoti su tais didžiuliais iššūkiais, kurie yra iškilę. Pats faktas, kad jauni žmonės emigravo ir kad per rinkimus nedaug iš jų te balsavo, galbūt reiškia, kad nedaug iš jų ketina sugrįžti į šalį E, ieškoti darbo. Aš manyčiau, kad tą procesą reikėtų atidžiai stebėti. Na ir paskutinis klausimas. Kaip vyriausybės vadovas, kaip premjeras, ką Jūs galvojate apie rytų partnerystę, kuri suteikia priemonės tikrai kaiminystiai Ar e, manote, kad ši priemonė galėtų tikrai pradėti veikti Moldovos naudai, atsižvelgiant į tikrai tuos realius instrumentus? Ar turite kažkokių praktinių planų, kurie įtrauktų e, Moldovą į rytų partnerystę? Na, Ir pagaliau, kaip ketinate formuoti savo santykius su artimu kaimynu, Rusijos federacija? Ar yra tam tikrų sąlyčio taškų tenai, kurie leistų jums veikti rytų partnerystėje taip, kad galima būtų Moldovoje užtikrinti demokratiją? Dėkuoju ponui Gžib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 Mm, suprantu, kad jūsų kadencija bus sunki, jūs esate demokratiškai išrinktas premjeras ir aš linkiu jums kuo geriausios sėkmės. Noriu paklausti, kokia jūsų nuomonė apie Padniestrę? E, kokį politinį sprendimą jūs matote Padniestrės klausimu? Na ir ko jūs tikėtumėtės iš mūsų, kokios paramos? tikėtumėtės iš Europos Sąjungos. Ir kiek svarbu yra tai, kad ta parama ateitų greitai. Kokie yra netidėliotini projektai, kuriems reikėtų mūsų paramos? Kokios paramos reikėtų? Na ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad e, konstituciškai jūsų šalis dabar yra sunkioje padėtyje, tie pakartotiniai e, rinkimai tikrai neprisidėjo prie e, tų problemų sprendimo, su kuriuom jūs susidurėte. Dėkuoju, ponė Nikolai. Ponas Unguriano bus paskutinis klausiantysis. Pirmininkė, atsiprašau, pavėlavau į posėdį, turėjau balsuoti kitame komitete, ten elektroninė balsavimo sistema užstrigo ir aš pavėlavau. Na, o dabar toliau tęsiu savo pasisakymą rumuniškai. Taigi, ponas premjerė, pasinaudosiu šią galimybę visų pirma pasveikinti jūs. Sugebėjote atsikratyti vizų reikalavimo rumunams. Tai buvo tikrai absurdiškas reikalavimas. Ir antra, norėčiau paklausti, ar ketinate pagerinti Moldovos Respublikos e, valstybingumo situaciją? Taip pat, man atrodo, reaguojant į šių metų balandžio mėnesio įvykius, ar ketinate įvesti kažkokias e, naujas e, teisinės taisyklės, turint galvoje, kad e, drauge šiandien turime ir komisijos atstovus, gal galėtumėte ką nors pasakyti apie abejot vertina ES vaidmenį per rinkimus? Ar galvojate apie ekspertų paramą ir, ir paramą apskritai, kuri ateitų tiesiogiai, o ne per trečiuosius asmenis ar organizacijas? Pirmininkas, baigiame klausimų raundą ir dabar žodis atsakyti premjerui. Vădită din partea Guvernării Republicii Moldova, Mai mult ca atât, la toate. Moldavijos Respublikos vyriausybė neturi jo teisės pasisakyti ankstesnėme susitikime. Mūsų vyriausybės pozicija yra aiški, mes norime, kad būtų peržiūrėti e, visi mūsų projektai dėl bendradarbiavimo su rytais, įvertinant, ar jie yra naudingi Moldavijai. Dabar dėl e, ginklų kontrabandos, kaip jūs žinote, tame regione mes neturime e, juridinės kontrolės, taigi negaliu pasakyti šio klausimu. Dėl Padnestrės situacijos mm, sureguliavimo. Tai bus daroma atsižvelgiant į Moldavijos konstitucijos nuostatas. Mm, reikės pereiti įvairius etapus - demokratizacija, dekriminalizacija, demilitarizacija. demilitarizacija Europos Sąjunga ir jie galėtų suvaidinti savo vaidmenį, sureguliuojant padnestrės situaciją. O Moldavijos vyriausybė stengsis dalyvauti visame šiame procese. Mes palaikome ryšius su intelektualais, su visais tais, kas gali uh, išsakyti savo poziciją tais klausimais, kad iš tikrųjų būtų atsižvelgta į, į, į žmonių interesus, ne vien tik tai teritorinius interesus. Kalbant apie mm, apie atvirumą šio klausimu. Tikrai Moldavijos vyriausybė yra pasirengusi ne vien tik deklaracijas, kažkokius pareiškimus daryti, bet ir imtis veiksmų. Ir tikrai labai svarbu galvoti apie mūsų įsipareigojimus. Labai svarbu, kad ES šio klausimu perduotų labai pozityvę žinę, kuri paskatintų Moldavijos piliečius galvoti apie ateitį teigiamai, apie tolesnės perspektyvas. Ir čia šio klausimu aišku, kad e, biudžeto deficito sprendimas yra labai svarbus. Mums reikės investicijų ir į infrastruktūrą, mums reikės investicijų per sieną. Ir dabar dėl to bendraujama viena kalba ar kita. Na, mes puikiai žinome, kad e, tiltai buvo sugriauti tam, kad būtų sukliudyta Moldavija artėti prie ES. Mm, aišku, kad e, buvo darytos investicijos į tų tiltų atkūrimą. Ir dar darbai nepabaigti, mums reikalinga pagalba e, įveikti tą šimtą kilometrų skiriančių su Rumunija. Mums reikalinga pagalba netgi geriamo vandens tiekimo srityje. Tai yra labai svarbus dalykai, nes juk eina kalba apie visuomenės sveikatą Moldavijos Respublikoje. Buvo teirautasi dėl valstybinės kalbos. Buvo noriu pasakyti, kad Moldavijos Respublikos konstitucija apibrėžia kalbą, kuria yra kalbama Moldovoje. Tačiau reikia prisiminti, kokia buvo konjunktūra. Amerikiečiai kalba anglų kalba. Molda, Moldovos Respublikos piliečiai kalba rumunų kalba. Man atrodo, viskas aiškiai yra įtvirtinta teisės aktais. Dabar dėl balandžio mėnesio įvykių. Mes tikrai, kaip jau minėjau, esam pasirengę įvykdyti visus pareigojimus duotus šalies viduje ir už išorę. Bus įvertinti tie veiksmai, kurie buvo įvykdyti balandžio mėnesį ir mes esame pasiryžę imtis visų reikalingų sankcijų. Uh, Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus jūsų iškeltus klausimus. Ačiū. Grazie, signor primo ministro. Labai ačiū, gerbiamas premjera, už atsakymus. Jūsų atsakymai tikrai buvo labai išsamus. Kaip jau ir sakiau pradžioje, šis susitikimas buvo surinktas kartu su ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto delegacija. dabar dėl to ir suteiksiu žodį pirmininkai Monikai Makovei. Tai yra to komiteto delegacijos pirmininkė ir baigs šį posėdį. Pe scurt vreau să uh, transmit uh, colegilor din parlament. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai noriu perdyti kolegoms Europos parlamente, kad pasižymėjau visus šiandien iškeltus klausimus. Juos aptarsime tie klausimai bus analizuojami tarp parlamentiniai ryšių su Moldova e, delegacijoje. E, gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiamas užsienio reikalų ministrė, mes tikimės, kad dialogas bus atviras ir nuolatinis su jumis, kad galėtumėm išsiaiškinti, kokie veiksmai jūsų laukia ir kaip mes galėtumėm jums padėti. Mes linkime jums geriausios kloties.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 na, už šią galimybę pasitvirtinti, kokios yra galimybės Moldovai. Moldova yra europinė valstybė geografinė prasme ir uh, savo europinių vertybių prasme. Ačiū Jums ir geros lokis ir Jums. E Visiems dėkoju. Rytoj 30 Rugsėjo 9 val. pradėsime aptarinėti kandidatus Sakrovo premijai gauti. Posėdis baigtas.